Kolegos, pradėsiu popiečio posėdį. Nors dar daugiau tuščių vietų. Gal kitų frakcijų atstovai nusprendė užsimti kitais reikalais. Diplomatija, pavyzdžiui tačiau džiaugiuosi, kad bent jau ponas Lightfried atvyko. Žinau, kad e, bus bent jau vienas socialistas ir vienas e, demokratas kartu su manimi. Tačiau prieš pristatydamas mūsų draugą Džordžą noriu Jums pranešti, kad e, kolega man iš dešinės išeina į pensiją spalio pabaigoje, Džerdas yra labai gerai žinomas transporto komitete ir anksčiau jisai taip pat yra dirbęs sename RED komitete. Jis čia dirba nuo 99 metų, taigi yra iš senosios gvardijos, kaip mes vadiname. George specializavosi aviacijos rytyje, taip pat dirbo įvairiose jūrų reikalų, įvairiais jūrų reikalų klausimais. Tačiau Džeraldas visą laiką viską atlikdavo puikiai, diskretiškai, teikdavo labai naudingus patir, patarimus Junktinėje karalystėje mes pasakytume, kad e, jis. Jis taip pat labai gerai žinodavo, ką aš noriu pasakyti prieš man dar tai pasakant. Jis labai teikdavo naudingus patarimus ir pamokydavo sekretoriato darbuotojus. Jis e, yra tam tikra prasme sekretoriato mokytojas. Taigi jūsų ir dėl to mes pasigėsime. Žinau, kad vienas jo didžiųjų įgūdžių yra tai, kad jis šio komiteto pirmininkui yra parašęs puikių straipsnių ir kalbų ir buvęs pirmininkas irgi tai patvirtins. Kartu parašėme labai puikius straipsnius, apie kuriuos patys nieko nežinojome, juos iš tikrųjų parašė Džeraldas. Tačiau dabar jis išeina į pensiją ir tiesiog norėjau dar sįki padėkoti Džerodui už visą tą darbą, kurį per metų metus jis nudirbo. Savo ankstesnio pirmininko ir visų e, šio komiteto narių vardu dėkui. Norėtume Jums palinkėti visokiojo pasiekmės, geros veikatos ir, aišku, džiaugsimės, jeigu Jūs uh, nuspręstumėte apsilankyti komitete, sakykime, peržiūrint 38 geležinkelių peržiūrėtą versiją. Tačiau dar sįki, ačiū už viską, ką padarėte ir e, geros pensijos. Okay, dar vienas pranešimas. E, lapkričio 10 ketvirtadienio rytą vyks posėdis nuo 9 iki 11.30. Kaip tik vyks aplinkos diena, bus pas, pristatyta naujo, naujoji aplinkos agentūros ataskaita ir po to galėsime apsikeisti nuomonėmis su komisarė Edigard. Turbūt norėsite paminėti ir ATL, taip pat kitus susijusius klausimus. Taigi, lapkričio 10. Taigi dar sėki norėčiau pristatyti buvusi kolegą Džordžą Jeržembovskį, FAB koordinatorių. Tai yra funkcinių oro erdvės blokų koordinatorių. Taigi, Džordžiai, nekantriai laukiame, kada galėsime išgirsti, ką esate paruošęs mums pristatyti. O po to vyks diskusija ir paskui pristatysiu poną Grificą ir tada taip pat vyks diskusija, taigi, Džordžiai, pradėkite. Pirmininkė, kolegos Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Džiaugiuosi būdamas e, čia ir galėdamas pristatyti trečiąjį pranešimą. Tikiuosi visi jį gavote. Jį paruošė MUV generalinis direktoratas ir aš už tai dėkoju kolegoms. Kadangi man su Piteriu reikės dalintis laiku kalbėjimo, aš kalbėsiu labai trumpai ir tiksliai. Ir trumpai ir po to paskirsiu daugiau laiko, kad galėčiau atsakyti jūsų klausimus. Pirma, ką noriu pasakyti, yra tai, kad e, funkcinių oro erdvės blokų steigimo procesas yra labai liūdinantis. Dėl ko? Todėl, kad reikia įsteigti devynės šitos blokus, o valstybės narės e, turėjo apsispręsti, su kuriomis valstybėmis nori būti kartu priskirtos tam tikriem blokam. Šiame procese laikomės iš apačios į viršų požiūrio. Ir turime Šiaurės Europos blokus, Baltijos blokus, e, Lietuvos, Lenkijos, Danijos ir Švedijos, e, taip pat Šiaurės rytų bloką ir taip toliau. Kad jie būtų visi įsteigti, reikia susitarimo tarp nacionalinių priežos institucijų, taip pat uh, oro navigacijos paslaugų teikėjų susitarimo, o transporto ministrai praeitais metais nusprendė pagreitinti procesą. Ir iki šių metų pabaigos reikėtų būti pasirašęs visus susitarimus, o penki dar nepasirašyti. Ir kaip nurodžiau, nors juos reikėtų pasirašyti iki metų pabaigos, kai kurie kolegos klausia, kodėl iki tų metų pabaigos. Taigi situacija yra liūdinanti. E, keturi, dėl keturių blokų valstybės sustarimai jau pasirašyti. Airijos, Britanijos, Danijos ir Švedijos blokai funkcionuoja gerai. Jie yra puikus gerosios patirties pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Danijos ir Švedijos blokas, kuris yra su, o, suformavęs Newark holdingo kompaniją apjungiančią dviejus nacionalinės oro navigacijos mm, paslaugų teikėjus. Ir tos institucijos kartu puikiai bendradarbiauja. Taigi tai yra gerasis, gerosios praktikos pavyzdys. Ir, o, o dėl Airijos ir Britanijos taip pat džiaugiuosi. Šie du pavyzdžiai yra labai geri. Centrinės Europos FA buvo pasirašytas šiais metais, tačiau vis dar bandoma susitarti, kaip vyks bendradarbiavimas, ypač tarp NSP, dėl NSP blogiausia padėtis yra su taip vadinamoju FABEG bloku. Tai yra pagrindinis blokas, kadangi jis apriepia 55 ES oro erdvės procentus. Buvo pasirašyta valstybinė sutartis praėjusiu metu gruodį. Fabek e, vyko daug susitikimų, tačiau net nešė jie jokių esminių rezultatų, ypač dėl to, kad oro navigacijos paslaugos bando apginti savo nacionalinės teritorijas ir nacionalinės įplaukas. Ir man susidaro įspūdis, kad niekas nesistengia pagalvoti, kaip kartu blokė bendrai galima būtų dirbti. Man atrodo, kad ši idėja jų protų dar nepasiekė. Nors ir pesimistiškai pateikiau situaciją, bet aš turiu kalbėti objektyviai ir pateikti jums tikslę informaciją. Manau, kad dabar pirmiausia, reikėtų, kad valstybės narės įsipareigotų dirbti šioje srityje. Jos labai aiškiai norėjo, kad būtų priimtas požiūris iš apačios į viršų ir todėl dabar jos privalo suorganizuoti šių blokų funkcionavimą trimis būtinais lygmenimis ir ne tik suorganizuoti valstybinių sutarčių pasirašymą, o tai visą laiką būna sudėtinga, nes kalbam apie nacionalinį suverenitetą mm, ir taip toliau. Tačiau po valstybinės sutarties reikia imtis ir kitų žingsnių, kad darbas vyktų sklandžiai. Nepamirškite, kad mes tai darome ne dėl kažkokių formalumų, o todėl, kad norime, jog šie blokai pagerintų saugumą, e, taip pat e, sumažintų sąnaudas e, oro eismo ES ir dalyvaujančiose trečiosiose šalise. Taigi, Tam, kad nacionaliniai transporto ministrai tinkamai įsipareigotų, galbūt būtų naudinga, jog transporto komitetas pasikalbėtų su taryba. Žinau, jūs jau kalbėjote Liepos mėnesį su baigiančia pirmininkavimą Vengrija ir pradedančia Lenkija. Uh, ir galbūt galėtumėte priminti jiems šią temą ir dar sėki pasikalbėti su pirmininkaujančia Lenkija dėl šių funkcinių oro erdvės blokų. Būtų puiku, jeigu, iki, jeigu būtų pasirašyti visi blokai. Baltijos blokas irgi nėra labai sudėtingas, tik dvi šalis. Prisiminkite taip pat, kad transporto komitetas turėtų peržiūrėti šį pranešimą ir panagrinėti, į kokį bloką įeina kokie, kokios valstybės ir pasikalbėti su nacionaliniais transporto ministrais ir priminti jiems, kad visi sutarė iki galo parengti teisės aktus ir juos įgyvendinti, nes tik įgyvendinant teisės aktai gali būti naudingi. Daugiau nieko nesakysiu, kadangi žvelgdamas į Brianą žinau, kad jis e, irgi dar apie tai pakalbės. Paskutinis pastebėjimas e, ro, dėl roš, groš pranešimo projekto dėl vienos bendros Europos transporto erdvės pranešėjas ragina apjungti dabartinius devynis blokus į, į mažiau blokų, kad bendras Europos dangus būtų geriau užtikrintas. Oro navigacijos paslaugos Airijos, Švedijos ir Danijos paslaugų teikėjai jau ieško būdų, kaip apjungti du blokus į vieną bloką. Taigi šis Danijos, Švedijos, Britanijos ir Airijos bendradarbiavimas yra puikus pavyzdys. Ačiū uždėmesi ir dabar lauksiu jūsų klausimų, juos atsakysiu, jeigu sugebėsiu. Ačiū. Well, Dėkoju, Džordžiai. Ir pirmas klausimas iš pono Brošo. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, Džordžiai, už jūsų darbą ir už visą tą parengimą. Mus šiek tiek nuliūdino išvados, bet tai yra nesusiję su jūsų darbu, ne, ne nuo to jos priklauso. Ta užduotis tikrai e, labai sunki, priešingai nebūtų reikėję koordinatorius. Mums ir visiems kitiems sunku suprasti, kodėl viskas taip lietai plėtojasi. Jūs papasakojate, kad e, FAPS e, sukūrimui reikia tam tikrų sąnaudų bet e, tie blokai pagerina efektyvumą, to pačiu ir saugumą. Ir iš tikrųjų dėl to kiekvieną savaitę parlamente kalbama. Ir taip pat būtų išmetama mažiau CO2 emisijų. Štai dėl ko reikėtų susitelkti ties tais klausimais, nors tai, jie atrodo gana techniniai, bet reikia nepamiršti, kokie yra privalumai. Ir Dabar kokie būtų mano klausimai? Kaip koordinatorius įsivaizduoja ateitį? Kaip parlamentas gali prisidėti, kaip jis gali prisidėti prie pažangos? Antras klausimas. Jeigu nepavyktų, nepriklausomai nuo politinės valios, kokie, mm, kokios yra techninės kliūtis iš tikrųjų? kas mm, Nes tose sritise, kur viskas gerai vyksta, techninės kliūtis buvo įveiktos. Taigi tokie būtų mano klausimai. Mes laukiame šiandienos posėdžio, kad galėtume paklausti, kaip mes galime efektyviai prisidėti, nes visose frakcijose mes manome, kad šie blokai yra ne ne tik e, gerai mintis, bet kad jos reikia kuo greičiau įgyvendinti. Pirmasis etapas turi vykti jau šių metų pabaigoje, kad būtų užbaigta 2012-aisiais. Dėkoju. Dabar Alkadroj. Dėkoju. Norėčiau padėkoti ponui Jeršembovskijui už jo pristatymą ir už tai, kaip jis aiškiai viską uh, apibūdino, kaip paaiškino, kad trūksta tos pažangos. Tai gal ir nestebina, nes mes to ir galėjome tikėtis. Mm, yra lengva kalbėti, bet, bet įgyvendinti paskui visus tos susitarimus tikrai nėra taip paprasta. Todėl transporto komitete mes turime pagalvoti, kaip daryti spaudimą valstybėms narėms. Tai jau ne pirmas bandymas e, sukurti bendrą e, oro erdvę. Tai buvo iš pradžių daroma savanoriškai, dabar jau antrasis etapas prasidėjo, teisėkuros etapas. Mes tikimės, kad valstybėse narėse pajudės reikalai, bet kol kas tai nelabai vyksta. Ir galbūt reikėtų griežtesnių teisės aktų, kad rezultatai būtų tikrai veiksmingi. Todėl manau, kad vis šis komitetas ir Europos komisija turėtų pagalvoti, kaip iš tikrųjų galime pasiekti kažkokių rezultatų iki šių metų pabaigos. E, tikrai dar yra ir techninių klausimų, kurie yra neišspręsti, organizacinių klausimų bei darbuotojų klausimų. Mes e, galėtume kažkaip prisidėti Europos lygių ir išspręsti tam tikras problemas ir padėti pasiekti konkrečių rezultatų bei pasiekti konkrečių pasiūlymų. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar mes tai turėtume kartu ištirnėti su Europos komisija? Ar reikėtų proaktyviau elgtis, tiesiog e, spausti žmonės, imtis tam tikrų veiksmų, eiti tam tikrą kryptimį? Na ir dar vienas toks pastebėjimas. Mes visi, mes turėtume um, formuoti viešąją nuomonę, kad um, žmonės suprastų, kaip tai yra svarbu, kaip tai gali prisidėti prie efektyvumo, prie, kaip gali padėti pasiekti klimato, kovos su klimato kaita tikslų. Ir taip pat įgyvendinti Europos bendro dangaus pasiūlymą. Ir taip pat reikėtų nepamiršti taršos leidimų sistemos. Jau buvo pasakyta, kad situacija nėra labai e, smagi, mus tai liūdina. Mes matome, kad jūs darėte spaudimą. Aš manau, kad mes visi norėtume to Europos bendro dangaus. Taigi, ką mes galime padaryti konkrečiai, kad prie to prisidėtume? Uh, Jūs kalbėjote su vairiais žmonėmis, bet vienas dalykas yra pasirašyti, kitas dalykas yra iš tikrųjų norėti tai įgyvendinti. Gal galėtume kažkaip tai e, susijęti su pirmininkaujančia Lenkija. Lenkija. Lenkijai gal pavyks e, padaryti spaudimą dėl Baltijos bloko. Jeigu Danija padarytų, tai taip pat parodytų pavyzdį irgi būtų gerai. Ir kitos valstybės narės taryboje galbūt, e, galbūt jos būtų įtikintos. Taigi, kas čia yra, mums reikėtų žinoti, kas čia lyderiauja, o kas iš tikrųjų stabdo. Ir dar vienas dalykas. Galbūt mes savo šalyse turėtume surenkti renginių kartu su oro skrydžių bendrovėmis arba tam tikrais ekonominiais veikėjais, kurie yra suinteresuoti šiuo klausimu. Ir taip mes ne tik pav... galbūt padarytume įtaką valstybių vadovams, bet ir pačią visuomenę įtikintume. Dėkoju, ponė Foster. Dėkoju ponui Jeržembovskijui už jo Um, pasisakymą. Aš nesu pesimistė, bet manęs nestebina situacija. Nes um, tiesiog, jeigu pats Džordžas ne, negalėjo pasiekti tam tikrų rezultatų, tai niekas negalėtų to padaryti. Mes, žinoma, turime įtraukti oro skrydžių bendrovės, kad padėtų mums, nes tai Čia yra statomi ant kortos taršos klausimai, konkurencingumo klausimai ir, na, žinoma, pats oro eismo valdymas. Ir situacija iš tikrųjų nejuda taip greitai, kaip turėtų. 2012 metai yra gana ambicingas terminas. Žinoma, gerai turėti tokį terminą, bet man atrodo, kad reikėtų žiūrėti į viską realistiškiau. Ir mane liūdina tai, kad valstybės narės pasirašė tą dokumentą, bet žinome, kad yra tam tikrų interesų e, kai kuriuose šalyse, kurie iš tikrųjų stabdo. Tai yra tam tikrų subjektyvių interesų. Todėl ga, Džordžas gali eiti ir pasakoti visiems apie šį klausimą, bet jeigu yra tokių subjektyvių interesų, tai nieko čia negalima padaryti. Bet jeigu valstybės narės pasirašė tą dokumentą, tai reikia eiti į priekį. Nes visa tai yra didelio plano dalis, kad pagerintume oro eismo valdymą. Štai dėl ko manau, kad dabartinė situacija yra netoleruotina. Man būtų labai įdomu išgirsti komisiją, uh, pažiūrėti, ką jie ketina daryti. Man buvo labai malonu išgirsti, kad Junktinė karalystė, Airija, Danija e, pažengė į priekį, bet atrodo, kad komisija iš komisijos pranešimo atrodo, kad Junktinė karalystė atšaukė tam tikrus Jungtinė karalystė atmetė kai kuriuos savo planus. Taigi, jeigu turėsime laiko, tiesiog norėtume paklausyti, pažiūrėti, kokios yra komisijos pastabos. Taigi, galėtų, mes e, turime daryti viską, ką galime daryti, spaudimą verslui, oro skrydžių bendrovėms, bet jie visi, tos bendrovės, jos žino, ko jos nori, todėl gana sunku kažką pakeisti. Uh, Todėl turime bendrai daryti spaudimą. Ačiū. Aš manau, kad ponas Grificas atsakys jums. Toliau ponas Količek. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti mūsų ankstesnį kolegą, poną Jeržimbovskį, ir patikinti, kad aš pats asmeniškai tikrai bandžiau spausti komisiją ir ketinau tokį spaudimą taikyti ir vėliau. Dabar kalbant apie vidurio Europos FAB, tai jau keletą metų egzistuojanti problema ir <clears throat> susijusi su tarptautinė susitarimu oro transporto srityje. Neaišku, kaip viskas pasisuks, tačiau labai svarbu, kad sutartis pasirašę subjektai kiekvienas atliktų savo darbą. Čekijoje skrydžių valdymo sistemos yra itin modernios ir, pavyzdžiui, su Slovakija mes visada puikiai bendradarbiavome. Bet problema atsiranda, kai bandome apjungti keturias susijusias šalis. Vengrai naudojasi gana pasenusią technologiją, Austrai tempia paklodę į savo pusę, bet dar praėjusio šimtmečio ketvirtajame dešimtmetyje mes vadovavomės principu, kad oro erdvė yra mūsų jūra. Taigi, ką mes darysime toliau? Kaip spręsime sąsają su Serbija, Makedonija ir Juotkalnyje? Ką darysime su ta oro erdve? Toks pirmas klausimas. Antras klausimas, o kaip dirbsime su Islandija. Islandija, kaip žinia, pradėjo dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Dar vienas klausimas - Grenlandija. Visos mano minėtos šalis pasirašė atviro dangaus susitarimą, todėl būtų logiška dirbti su jomis, kai kalbame su pietričių Atlanto oro erdve ją reikėtų apriepti. Dar vienas dalykas, jeigu jau mums nepasisaktų šį darbą atlikti Europoje, tai tada problemų tik tai daugėtų. Pavyzdžiui, rytų Europoje, mes, e, vidurio Europoje mes nebaigėme savo dėrybų su Kroatija. Manyčiau, kad reikėtų daugiau padirbėti su šia šalimi valstybių narių lygių. Kai kuriais kitais atvejais padėtis geresnė, bet kalbant apie vidurio Europą, tai šio geografinio rajono valstybių dydis yra labai panašus. Aš suprantu, kad kitais atvejais gali dėrybos trikti, bet šiuo atveju neturėtų. Ponas Fernandas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Jeržambovskijui už naujausią informaciją. Aišku, ir mane neramina tie dalykai, kuriuos įvardijo kolegos. Jūs labai didelį darbą atlikote, o funkciniai oro erdvės blokai yra kritinės svarbos. Dabar dėl Blue Met funkcinio erdvės bloko. Istoriškai tai vienas iš svarbiausių blokų ir nebejotinai su juos siejami ambicingi tikslai, nes pati idėja šio bloko reiškia, kad bus peržengtos ES oro erdvės ribos. Aišku, Blue Med bloke dalyvaus ir jam pagrindinį vaidmenį jame atliks ES viduržėmio jūros regiono šalis, bet yra ir kitos šalis, kurios galės dalyvauti, na, kad yra asociuotų partnerių teisėmis. Bet kuriant Blumet bloką, darbai sulėtėjo dėl politinio nestabilumo, dėl taip vadinamo arabų pavasario įvykių. Ir ar jūs manote, kad tas problemas galima išspręsti? Mes kaip vadovaujančios bloko šalis tikrai turime dirbti kartu su trečiosiomis šalimis, kad išbristume iš tos aklavietės, kurioje esame atsidūrę. Pirmininkas. Daugiau atrodo niekas nenori pasisakyti, tai aš, Džordžai, norėčiau atkri... iškelti keletą minčių. Pirmiausia, Labai neįtikėtina, kad aš šimtų procentų sutikčiau su ponia Foster. Tačiau šiuo atveju aš šimtų procentų ir daugiau pritariu tam, ką sakė ponia Foster. Nežinau kodėl. Nes ji tikrai aps, visiškai teisingai kalbėjo ir apie stoką politinės valios, apie uh, vėluojantį procesą ir kliūtis. Manau, kad reikia aiškiai pasakyti, dėl ko viskas stringa. Toliau. Mes kreipiamės ir į pramonės atstovus, ir į valstybės narės, prašydami, kad būtų sparčiau kuriamas šiuolaikinis reaktyvinis orlaivis. Aišku, nenorėtume, kad judėtume taip, kaip juda Boeingas 747. Reikėtų įgyvendinti sparčiau. Todėl aš visiškai vertinu pono Jeržambovskio pastangas bei taip pat tai, kas buvo kalbėta, nes nežinau, Gal reikia 50 tonų keliamosios galios krano, kad visus pajudintumėm iš vietos. Kai žiūrime į FABEC bloką, aišku, FABEC blokas, vidurio Europos blokas yra esminės svarbos. Ir keista matyti valstybių narių nenorą. Įtraukti eismo valdytojus, profsąjungas, nes aš įsivaizduoju, kad bijoma, jog e, oro eismo valdytojai taip pat, taip pat profsąjungos organizuos streikus. Bet tai yra politinė problema. Ir šiame kontekste galiu paminėti dar vieną dalyką. Esu visiškai įsitikinęs, kad jeigu šiuo atveju probleminėse valstybėse narėse būtų parodyta politinė valia, viskas vyktų kitaip. Tai nėragi civilinės aviacijos ar techninė problema, tai nėra a, oro transporto bendrovės problema, tai tik politinė problema, nes kai kurios vyriausybės nepageidauja ir, sakyčiau, joms trūksta drąsos imtis ryštingesnių žingsnių vedančių pirmin. Manau, kad mes turėtumėte, turėtumėme spausti Daniją, kai ji perims pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Ji, kaip žinia, pradės pirmininkauti nuo kitų metų, sausio pirmos dienos. Nes yra planuojamas neformalus ministrų posėdis pirmininkaujant Danijai ir aš manau, kad toks neformalus transporto ministrų posėdis galėtų tapti puikia galimybę išjudinti viską iš mirties taško. Manau, komisija irgi turėtų spausti Daniją. Ponas Količekas ir Hansenas sakė teisingai, tikrai jie neklydo. Bet Manau, kad ES dabar neturi jokios moralinės teisės nurodinėti Islandijai, ką jį turi daryti, kai jį pati savo viduje negali susitarti. Lygiai taip pat negalime nurodinėti Jautkalnyje ir Serbijai, nes mes patys nepasiekiame praktinių rezultatų. Reikėtų užmėtyti akmenimis mus pačius pirmiausia. Ir manau labai naudinga, kad Kromi Church parengė pranešimą, nes jūs dabar atvykote pas mus ir aiškiai pasakėte, kad įstrigome vykdydami šias iniciatyvas. Ir mes sunkiai judame pirmin. O kodėl taip yra? Todėl, kad valstybės narės net lieka tų darbų, kuriuos pažadėjo atlikti. Todėl labai dabar būčiau dėkingas, jeigu jūs atsakytumėt valstybėms narėms į jų klausimus. Ačiū pirmininkė, bandysiu kalbėti trumpai, nežinau, kad dar laukia ir kitos temos. Man regės šiuo atveju reikia kalbėti ne apie techninės problemas ir kliūtis. Taip, jos egzistuoja, bet tai tikrai ne pats svarbiausias dalykas. Visiškai su jumis sutinku, kad ministrai neparodo reikalingos politinės valios. Kai kurie ministrai net nenori su manim šnekėtis, nes neturi ką pasakyti apie blokus. Galų gale tie funkciniai oro erdvės blokai jų absoliučiai ir nedomina ar tai būtų europiniai tinklai ar kokie, bet transporto ministrų politinėje darbo atvarkėje funkcinio oro erdvės blokų nėra ir reikia pasistengti, kad tas klausimas būtų grįždintas į darbo atvarkę. Kodėl taip yra? Jeigu iš esmės pagalvosime, kaip galėtume pasiekti pažangos, tai pirmajame etape net nereikia galvoti apie skrydžių valdymo centrus. Jeigu mes norime labai protingai valdyti išlaidas, tai galima pasielgti ir kitaip. Nenorėčiau čia pradėti e, vardinti visokių procentų, bet nacionaliniai oro transporto paslaugų teikėjai, ar tai būtų ministerija, ar tai privačios įmonės, bent jau jų darbuotojų analizė rodo, kad 50 procentų darbuotojų atlieka pagalbinės funkcijas, o skrydžių valdytojai, jų mokymą sudaro mažesnę dalį. Visas klausimas yra štai koks, kaip reikia veiksmingai organizuoti darbą. Pavyzdžiui, jeigu blokas susitartų, kad viena organizacija ar viena valstybė narė perima skrydžių valdymą, tai kita valstybė galėtų perimti informacinių technologijų reikalus, trečia valstybė viešųjų pirkimų reikalus, būtų galima pasidalinti funkcijomis pačio bloko viduje. Ir tada mūsų ministerijoms nereikėtų atlikti visų funkcijų kiekvienai atskirai. Ir aišku, nauda būtų didesnė. Tačiau dabartiniu metu oro navigacijos paslaugų tiekėjai sulindo į apkasus ir nieks nenori iškišti net galvos. Jau nekalbant apie kažkokį platesnį veiklą tarp A, B ir C valstybių narių. Taip visi nori dirbti kartu, bet reikia ieškoti geriausių sprendimų kiekvieno bloko atveju. Nes pati bloko sukūrimo idėja ir bloko veikimas pirmiausiai susijęs su oro navigacijos paslaugų teikėjais. Kitas dalykas - nacionalinės priežiūros institucijos. Na, ten dirba šaunus vaikinai, bet naudos iš jų labai menkai, o ministerijoms, atvirai pasakius, jų darbo kokybė ir nerūpė. Dabar profsąjungos. Aš kalbėjau su profsąjungomis ir aš joms sakiau, kad oro transporto srityje numatomas augimas per artimiausius metus. Todėl reikia galvoti apie veiksmingesnį darbą, reikia galvoti, kad žmonės neprarastų darbo, sako profsąjungos. Bet žmonės nepraras darbo, nes oro paslaugų paklausa nulatos auga ir per artimiausius metus auks. O nacionaliniu lygiu baiminamasi, ką nors prarasti. Taigi yra pakankamai gerų pavyzdžių, kaip galima būtų bendrai dirbti. Galima, pavyzdžiui, įsteigti holdingo įmoną ir patikėti jai tam tikras funkcijas. Yra ir kitokių pavyzdžių. DFS pavyzdžiui, jeigu prisiminsime netolimą praeitį. Tai nepamirškite, kad tada kai kurios paslaugos buvo atiduotos į privačias rankia, rankas. O dabar faktiškai viskas gali būti suorganizuota taip, kad būtų atstovai skirtingus ryčių ir jie dirbtų vienose patalpose. Nereikia net kalbėti apie darbuotojų individualias teisės. Reikia kalbėti apie tai, kaip galima dirbti kartu. Todėl iš tiesų noriu štai ką pasakyti. Jeigu mes parengėme kelio gairių planą, tai jo nepakanka. Reikia galvoti apie keletą elementų - saugos stiprinimą, saugumo didinimą, poveikia aplinką ir taip toliau. Ir Antonijo, aš visiškai pritariu Jums, kad ministrai turi susėsti, įsiaiškinti, ko reikia ir kaip galima būtų pasiekti numatytų tikslų. Dabar dėl trečiųjų šalių yra ir gerų pavyzdžių, nes vidurio Europos FAB priklauso Kroatija ir um, dar kitą valstybę. Taigi viskas priklauso nuo to, kas pageidauja prisijungti prie vieno ar kito bloko. Jeigu jūs pasižiūrėsite į tai, kaip pasiskirsto blokai, tai panašu, kad vakarų Balkano bloko, tek, bloko teks atsisakyti, nes niekas neparodo rink, tai reikiamos politinės valios nepasako aiškiai, prie kurio bloko vakarų Balkano šalis gali prisijungti. Dabar komisija. Komisija visiškai teisingai sako, kad valstybės narės dar turi laiko iki 2012 metų, nors komisija tuo pačiu pažymi, kad reikia spartinti darbus. Bet aš visiškai pritariu tam, kad iš esmės problema susijusi su valstybių narių politinės valios stoka. Atvirai kalbant, Kai kurie pramonės atstovai neatsako, kad komisijos narys Kalas net ruošia tretį paketą ir tada jau ten valstybės narys kažką darys. Bet aš norėčiau juos perspėti. Elkitės apdairiai. 2004 metais pasirodė pirmas dokumentų paketas, 2009 metais antras dokumentų paketas. Dabar komisija nurimo. Pagal teisinį pagrindą jau valstybės narės dabar turėtų uh, 12 iki 12 metų viską padaryti. Toliau, jeigu norima renkti naują dokumentų paketą, vadovaujantis principų iš apačios į viršų, tai tada komisija turės atlikti įvertinimą, susitarti dėl koncepcijos ir esu tikras, kad pakaks vien dviejų komisijos narių ir kolegė nebus pajėgi priimti sprendimo. Jeigu netgi Cesar 3 paketas bus patvirtintas, tai reikia pritruks du metus dėrybos, po to valstybės narės turės įgyvendinti, todėl faktiškai mes kalbam apie 15 arba 16 metus geriausio atveju, jeigu apskritai ta idėja būtų įmanoma įgyvendinti. Aš manau, kad ne. Valstybės narės dabar yra įpareigotos sukurti funkcinius blokus. Ir turime spausti valstybės narės, kad jos vykdytų prisimtus teisinių teisiškai prisimtus įsipareigojimus. Aišku, būtų gerai, kad komisija kai kuriuose srityse kartu su oro uosto administracija ar aviacijos pramona konsultuotųsi ir bandytų rasti motyvus skatinančius ministrus imtis darbo nes tikrai labai svarbu sitikrinti ir pramonės bei viešąją paramą, kad pramonė nelauktų kažkokio kito didelio etapo. Taigi tiek galiu atsakyti, o dėl Islandijos tiesa, tai šiuo atveju kyla problema. Susitikę su jais aš jiems sakiau, kad jeigu Islandija nori prisijungti prie ES, tai ji turi perimti mūsų sistemas. Tačiau Islandai prieštarauja ir sako, kad jų turima sistema yra geresnė, jų skrydžių valdymas vyksta telefono linijomis ir galų gale juos supa vandeninas ir jam oro erdvės e, problemos netiek aktualios. Aš manau, kad pirmiausia, Kiekvienas parlamento narys turi susitikti su savo šalies transporto ministru ir bandyti aiškintis, ką jie daro, ko jie nedaro, Manau, kad pirmiausia reikia priversti ministrus kalbėtis. Darbo lygių, aišku, yra tam tikri darbiniai ryšiai, bet oficialių lygių nėra jokių kontaktų. Taigi, manau, juos reikia sutvarkyti. Taigi, ačiū visiems uždėmės ir dar pasirengęs atsakyti kitus klausimus. No, take... Puiku. Dabar periname prie pono Peter Griffiths, kuris yra bendro Europos dangaus veiklos apžvalgos įstaigos pirmininkas. Jis mums pakalbės apie techninius pažangos aspektus, o ne politinės pažangos trūkumą. Norėčiau priminti, kad apžvalgos įstaiga yra nepriklausoma institucija, kuri stebi įvairiaus veiklos našumo faktorius. Taigi, ponė Griffiths, žodis jums. Pirmininkė, ačiū. Garbus parlamento nariai, Džordžiai, ačiū, kad pakvietėte mus šiandieną pakalbėti šią temą. Tikiuosi, kad sugebėsiu atsakyti kai kurios jau pateiktus klausimus. Esu tikras, kad kai ką galima padaryti, siekiant pagerinti situaciją. Bet tiems iš jų, kas nepaž... dar nesusipažinę su našumo schema, ji jau daugiau nei metus yra rengiama. E, praėjusiu metu 20, rugsėjo 27 buvo numatytas pirmas pranešimas, o šiemet rugsėjo mėnesį mes pristatėme Europos komisijai planų pranešimą. skaidrėje matote apibendrintą informaciją. Mes susitelkime ties horizontale skrydžių našumo veikla. Išlaidų našumas buvo 3,7 procentai ir 0,5 minutės bendro vėlavimo. Tačiau dabar pateiksiu realių skaičių. Tai reiškia, kad 9,8 milijonams skrydžių bendros, bendra kaina bus 62 milijonai eurų. Ir per trijų metų referencinį laikotarpį išleisime 18,9 milijardų eurų oro skrydžių valdymui. ES našumo spraga dabar prilyksta 0,76, o mes prašome 0,5. Tai reiškia, kad 922 milijonai vėlavimų skirtų vėlavimams susikaups. Taigi, pažvelgus į blokus ir kai Džordžas pasakojo apie tuos blokus, mm, šie skaičiai viską iliustruoja. šios sistemos neveikia atskirai, jos viena kitą papildo ir padeda. Dabar šiek tiek detaliau. Mes čia bandome subalansuoti kaštus ir poveikį aplinkai, augant oro transporto dažnumui ir siekiant našumo rodiklių. Taigi dabar skaidrėje matote skirtumą tarp praėjusių metų siekinių ir pavaizduotų mėlynai ir žalių tikrųjų rezultatų, kuriuos valstybės narės pasiekė. Susidarome bendrą tendenciją. 2014 mums bus svarbus metai, nes jais bus sekantis referencinis laikotarpis. Dabar matote, kiek kainuoja vėlavimas milijonais eurų. Tai priliksa 922 milijonam tai pramonės šakai, kuri jau ir taip susidarė su sunkumais ir siekia tapti konkurencingesnė pasaulinėje rinkoje. Taigi galima pasiekti tiek e, tokių rezultatų ir tokiu būdu padėti oro pramoniai būti konkurencingesniai. Pažvelgus į spragą, kuri čia matosi, pamatote čia valstybės, kurioms sudėtinga siekti šių tikslų. Matote Vengriją, Švedija, Danija, Jukne karalystė, Fabek, Graikija. Fabek, man atrodo, yra gana stebėtinas pavyzdys, atsižvelgusi tai, kiek šalių aprieta jį. Fabek tik labai priliksta 0,5, o mes norime 0,31. Tai ta spraga nėra labai didelė. Tačiau nerima kelia Graikija apačioje. Pasižiūrėkite į pilkasias dalis, laikui bėgant jos didėja. O Graikija yra mums labai svarbus maršrutas, vykstant į tolimuosius rytus ir Aziją. Labai daug oro eismo vyksta per Graikiją, o vėlavimai Graikijoje labai paveiks bendrą sistemos valdymą. Taigi 21 valstybė pasiekia tų tikslų, bet šešios valstybės nepasiekia ir todėl situacija dėl jų pablogėja. Tačiau jos visos turi dirbti kartu. Džiaugiausi išgirdęs kolegos iš Čekijos Respublikos, kuris kalbėjo apie FABCE veiklą. Šis blokas yra labai svarbus komponentas. Pažvelgus į jį, matome, kad valstybės, kurios jį sudaro, investuoja savrankiškai nekoordinuodama savo veiklos. Pažvelgus į mažiausią šalį Sloveniją, matome, kad ji padvigubino išlaidas ir investavo 35 milijonus eurus per pasarosius trejus metus. Keist, tai yra įspūdinga, nes tokią šalį e, orlaivis praskrena nuo 4 iki 9 minučių. Taigi ji daro labai didelį poveikį. Dirbdamas kartu Austrija, Slovenija ir Vengrija galėtų pagerinti našumo rodiklius. Tai reikštų, kad nebus jokių vėlavimų šiame regione, tai palengvintų augimą ir užtikrintų, kad funkcinio euro erdvės blokai prisidėtų prie situacijos gerinimo. Pereiname prie kaštų veiksmingumo. Tendencija yra gana džiuginanti. Matome, kad pirmaisiais metais planą beveik įvykdėme, tačiau tai reiškia, kad 2013 ir 2014 tiek daug nebus daroma. Taigi, kuomet jūs diskutuojate, ką galima būtų padaryti, esu tikras, kad jeigu galėtumėte pasikalbėti kole, su kolegomis e, oro transporto srityje ir paklausiu jų, kaip užpildyti šią spragą būtų labai naudinga, kadangi spalio 24 dieną per Europos komisiją mes balsuosime bendro dangaus komitete, bandydami užpildyti šias spragas. 21 valstybė turi to siekti, kadangi šios valstybės nepasiekia nustatytų tikslų. Dabar išvardysiu Austriją, Bulgariją, Kipras, Čekija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Malta, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovenija, Ispanija, Švedija ir Junktinė karalystė. Visi šie planai ne pakankamai nepas, nesugebėta buvo pasiekti per šios planus nustatytų rezultatų toliau sekantį skaidrę. Per pirmąjį laikotarpį mes beveik pasiekėme tikslą 2012 metams. Žalia stulpelis šiek tiek aukštesnis, tai reiškia, kad e, biudžete bus 13 milijardų, kuomet biudžetinį matyta 6,2 milijardo, tačiau po to, matosi, pradedame nukrypti. 2013 jau yra mažiau, daugiau papildomų išlaidų, 14 157 milijonai, tai sudaro 226 e, milijonų bendrai ir, kaip sakiau, e, pagal numatytą biudžetą esu tikras, kad valstybėms pavyks pas, surasti 226 milijonus. Ir išvados. Bendro Europos dangaus tikslai, tikslai - sauga, aplinka ir veiksmingumas. Iš tikrųjų, lūkesčiai yra didžiuliai, dabar jau kurį laiką, tačiau valstybės bando išsisukti nuo tų tikslų siekimo, o dabar jau atėjo laikas parodyti rezultatus. ES lygių veiksmingumo ir našumo e, rodikliai pasikeitė, tačiau matome, kad galima padaryti ir dar daugiau. Ir mūsų pranešime, kuris skelbiamas internete, atitinkamoje svetainėje. Pamatysite, kad e, nustatyti tikslai yra, yra įspūdingi, tačiau juos įmanoma pasiekti. Jie yra prasmingi. Mes taip pat norime užtikrinti, kad šita našumo sistema veiktų. Už tai ją sukūrėme remdamiesi solidžiais rodikliais ir E, Eurocontrol institucijos darbo metodais, kur yra paremta bendro Europos dangaus filosofija kurią parengė Europos komisija. Šie tikslai buvo patvirtinti 2010-aisiais ir juos pasiekti įmanoma. Nacionaliniai e, funkcinio oro erdvės blokų našumo planai yra geras dalykas, bet jų nepakanka, reikia daryti daugiau, ypač FAB CE ir FAB EC turi pasiekti daug daugiau, kad pasiektų šių tikslų. Kai kurios valstybės turės peržiūrėti savo planus, jos tai turi daryti atsižvelgdamos į vieną kitos veiklą, tačiau taip pat pasikonsultuodamos su tinklo vado, e, valdytoju ir užtikrinti, kad kitais metais būtų pasiekta reikiamų rezultatų. Mes tikime, kad šių tikslų pasiekti įmanoma ir todėl mes pateikėme 27 rekomendacijas savo pranešime, kurios bus pateiktos komisijai, kurias jau patvirtino komisija ir dėl jų bus balsuojama bendro dangaus komitete ir su jūsų pagalba esu tikras, kad mums pavyks pasiekti pažangos atveju. Dėkoju, ponė Grifitai. Ar turite kokių klausimų? Ar nu, galbūt norite kažką pakomentuoti? Alkadrai, Foster. Ponas Alkadrai. Norėčiau padėkoti ponui Grificui už e, tokį gerą paaiškinimą. Turiu klausimą e, susijusiu su Cezar dar e, rezultatai nepradė, ne, nepasiekti, tas etapas dar neprasidėjo. Tai turbūt vadinama dislokavimo etapu, ji bus vėliau, turime konkrečių pasiūlymų, bet mano klausimas yra toks. Jeigu kalbame apie 2014 ir vėliau, ar Cezar tuo metu turės kažkokį poveikį kaip kaip jūs busite, kiek jūs busite į tai įsitraukę. Ir galbūt galėtumėte plačiau tai paaiškinti. Foster. Dėkoju pirmininkė. Dabar man atrodo, kad judama į priekį yra tam tikrų valstybių narių, kurios turi problemų dėl punktualumo. Ir um, taigi yra tie punktualumo klausimai e, ir tai yra gana įdomus aspektas. Dabar tai jau buvo problema nepradėjus kalbėti apie tos blokus. Yra valstybių narių, kurios vis dar nenori lankščiai žiūrėti į karinę oro erdvę. Ir toks būtų mano pirmas klausimas. O antras klausimas yra susijęs su tuo, kad man gana liūdna girdėti, kad Jungtinė karalystė ir Airė dar nepasiekė tam tikrų tikslų. 75 procentai žmonių, kurie įskrenda į Junktinę karalystę ir todėl tas blokas yra labai svarbus verslui ir turizmui. Kaip jūsų. Ir jūs taip pat paminėjote tinklų valdytojus, apie juos buvo kalbama, kai įsiveržė ugnikalnis. Uh, Peter, ką, kaip Jūs manote, kiek realu tikėtis, kad galėsime išspręsti tos klausimus, nes dabar viskas netrodo gana gerai, man tai nepatinka. Dėkoju, ponė Grificai, gal norite atsakyti šios klausimus? O dėkoju, pirmininkė. Man malonu, kad iškelite klausimą dėl CSR, tai yra labai svarbus projektas. Uh, E, kuris turi pasiekti tam tikrų rezultatų antrame e, etape. Ši programa yra mums labai aktuali. Ji turi būti įgyvendinama tose srityse, kur tai gali iš tikrųjų padaryti kažkokią, pakeisti kažką. E, Europos komisija turi atlikti įvertinimą ir mes pradėjome įvertinti poveikį ir Europos komisija atsiuntė laišką ir um, jie galėtų atsakyti, kiek investuojama į tuos e, į tos presės ar rezultatus. Deja, mes dar negalime į tai atsakyti. Todėl norėtume paprašyti, kad valstybės uh, atsakytų šios klausimus. Dėl antrojo projekto, kuris prasidės lapkričio, antrojo etapo, kuris prasidės lapkričio 10 dieną, Cesar bus svarbi veikėja. Čia mes norime sužinoti, koks bus poveikis, kokie bus rezultatai tuo metu, kaip galima išmatuoti tos rezultatus, nes turime užtikrinti, kad Cezar mm, bus pasieks kažkokiu rezultatu. Ir tuos rezultatus, tą poveikį taip pat turime kažkaip išmatuoti, turime žinoti, kad tai gali būti išmatuojama. Taigi, laikas iš tikrųjų senka ir jeigu iki 2020-ųjų mes norime pasiekti tos 50 procentų, tai turime dabar kasmet sumažinti 12,75 procentais. Ir dabar e, dėl ponios Foster klausimo kalbėjote apie lankstumą karinėje oro erdvėje. E, pažvelgėme į valstybių narių planus ir kai kuriuose valstybėse, ypač FABEC bloke, jie gana lankščiai, inovatoriškai tai žiūri, bet 29 e, valstybėse tai dar turi būti įgyvendinta. Aš esu įstikinęs, kad dar daug galima nuveikti. O kalbant apie stebėsenos procesą, aš E, esu įstikinęs, kad e, tas oro erdvės mechanizmas bus lankščiau vertinamas ir nes karinė oro erdvė naudoja ir civilinė, civiliniai veikiai. Ir dėl stebėjimo schemos galbūt mes galėtume atsakyti tą klausimą detaliau po pirmųjų veikimo metų, kad, nes tada geriau žinosime, kaip, e, kaip naudoti tai dėl Junktinės karalystės. Nebendraujama su oro navigacijos paslaugų teikėjais ir štai dėl ko iš tikrųjų buvo atlikta sąnaudų, sąnaudų peržiūra, tačiau uh, vis dar negyvendinama ambicija pasiekti bendro Europos dangaus tikslus. Todėl jie turėtų apsvarstyti, kaip tuos tikslus pasiekti. Dabar jie teigia, kad dirba ties tuo. Ir jeigu jūs norite e, su mumis apie tai pasikalbėti, aš manau, kad kolegos komisijoje galės e, pažiūrėti, ką būtų galima padaryti. Visi gali dalyvauti diskusijoje ir aš e, manau, kad mes galime jums padėti toje diskusijoje dalyvauti. Dėl tinklų valdymo. E, tai negal, negalima čia lyginti to su ugnikalnio įsiveržimo situacija, bet buvo vėlavimų Austrijoje ir Kipre. Bet tie vėlavimai buvo labai sumažinti ir tos, tose šalise anksčiau buvo sunku susidoroti su vėlavimais, o dabar situacija gerėja, buvo pasiektas pusės procento tikslas ir tinklo e, valdytojai dirba geriau. Todėl mūsų ataskaitoje E, todėl tikimasi, kad jie pateiks savo ataskaitą 2012 m. kovo mėnesį, o komisijoje iki 2012 m. birželio Kągi, noriu padėkoti abiems svečiams, Čorčiui ir um, Peteriui. Šiandieną įvyko puikiai diskusija, mes turime dabar tikimtis darbo, kaip politikai, politinių lygių. Ir aš jau įsivaizduoju, kad CAA e jau Džekį mintise rašo laišką, bet pirmiausia, mums reikia spausti savo valstybių ministrus, kad jie imtųsi to darbo, kurį pasižadėjo atlikti. Todėl tikrai labai ačiū svečiams ir tikiu, kad į ateitį galėtume žvelgti gal ir drąsiai. Shortly... O dabar šios gėlės yra skirtos Čiaui, bet uh, vicepirmininkas turėtų tai padaryti, vicepirmininkė mūsų, todėl prašau ją tai padaryti. Always... Visada geriau, kai žavi pona įteikia gėlės, o ne vyras. Kągi, dabar pereikime prie kito klausimo. Tai yra mano paties ataskaita dėl bendradarbiavimo memorandumo su ICAO, Tarptautinė civilinė aviacijos organizacija. Galiu tik pasakyti, tiksliau priminti, kad šiuo metu ICAO vienyje 190 valstybių ir jos, na, sakykime, dirba aviacijos saugumo, saugos, skrydžių valdymo ir aplinkos apsaugos rytise. Dauguma IKAO standartų perkelti į ES teisę ir netgi tapo mūsų, sakysime, aplinkos saugos standartais arba teisės standartais. Taigi ES labai suinteresuota, galimybę daryti įtekai į KAO politikai. Ne tik tai todėl, kad tai susijęs su civilinė oro transporto konkurencingumu. Dabartinis memorandumas yra skirtas toliau plėsti santykius tarp ES ir IKAO, ypač siekti didesnio standartų suderinamumo ir atitinkamų veiklos sričių veiksmų suderinamumo. Tai padės geriau išnaudoti turimus ribotus išteklius ir išvengti darbų dubliavimo. Taip pat galima bus pasinaudoti IKAO profesinėmis žiniomis, mūsų stebėtojai galės dalyvauti IKAO renginiuose, jas valstybių audito misijose. Aišku, bet to abi pusės keisys elektroninė informacija, duomenimis ir oficialiais leidiniais ir suteiks abipusę prieigą prie duomenų bazo tarybos sprendimo projekte pritariama memorandumui, bet to net numatomas bendro komiteto, jungtinio komiteto steigimas. Tas komitetas stebės, kaip įgyvendinamos memorandumo sąlygos. Numatytos ir tam tikros procedūrinės taisyklės ir Europos komisija veiks atitinkamuose sritise. Be to, prie memorandumo bus pridėtos priedų pavydalų dokumentai dėl bendradarbiavimo sričių. Taigi šis dalykas yra esminės svarbos ir bendras mūsų veiksmų laukas. Komisijai suteikti įgaliojimai nustatyti oro transporto saugumo srityje tam tikrus standartus ir tai reikalauja tam tikro veiksmų derinimo tarp visų susijusių subjektų. Darbas skirtas tam, kad užtikrintume bendrus pasaulinius aukšto lygio saugos ir saugumo standartus ir galėtume keistis gerą patirtimį. Birželio 16 dieną ministrų taryba patvirtino priedą uh, aviacijos saugos klausimais, kuris bus svarstomas ir jungtinėme komitete. Aviacijos sauga, aplinkos apsauga bus, svar, bus um, reglamentuota kitose prieduose. Remiantis komisijos pasiūlymu, kiekvienu atveju priede bus nurodyta prieš tai uh, bendrijos pozicija, tačiau parlamentas dėja uh, nereikalaujama, kad pareikštų pritarimą, nes Lisabono sutarties 18 straipsnio 9 dalies nuostatose nėra numatytas parlamento dalyvavimas priimant sprendimus jungtinėme komitete. Tačiau pranešėjas mano, kad Europos parlamentas turėtų prisidėti užtikrinant tvirtą ES poziciją į KAO ir Todėl siūlo, kad transporto komitetas pritartų ES ir ICAO bendradarbiavimo memorandumui. Norėčiau priminti parlamento nariams, kad parlamentas turi teikti savo pritarimą bendrų balsavimų vieningų ir tas susitarimas pats savaime negali būti patvirtintas, jeigu parlamentas balsuos prieš, o mes galime balsuoti tik už arba prieš. Dabar ponas Groš. Ačiū, ponia pirmininkė. Aišku, mes turėtume pritarti jūsų rekomendacijai ir veikti atitinkamai ir pritarti visam memorandumo tekstui. Bet turiu porą klausimų. Mes žinome apie Čikagos konvenciją ir dėl jos vyko diskusijos ir Europos parlamente, ypač tai yra orlaivių keliamo triukšmo lygio klausimas. Nemanau, kad problema kyla parlamente. Nemanau, kad parlamentas, parlamentui kils problema, jeigu negalės tiesiogiai dalyvauti šiame darbe. Viski tikrai būtų labai naudinga, jeigu mes per komisiją arba iš komisijos gautume atitinkamos informacijos. Mes labai dažnai šios klausimus, ypač triukšmo lygio klausimą, saugos, aplinkos saugos klausimus analizuojame savo komitete. Ir jeigu jau daromi tarptautinių lygių kažkokie žingsniai mamas į veiksmų, tai aš manau parlamentui turėtų būti teikiama ir informacija apie tokių tarptautinių organizacijų veiklą. Norėčiau priminti, kad mes svarstėme kart saugos klausimų sąsojoje su e, JAV ir ES susitarimu. Uh, Taip pat manau, kad yra tokių svarbių struktūrų, kurios tarė savo žodį, rengiant įvairius susitarimus, bet to yra ir techniniai dalykai. Todėl pirmas klausimas būtų, ar įmanoma per komisiją gauti informacijos. Kitas dalykas, kad ES lygių veikia agentūros, kurios tiesiogiai atsakingos už aviacijos saugą ir saugumą. Ir kaip jos dalyvauja šiame darbe, ar tai lygia, greč, lygia gretus veiksmai, o tai reiškia, kad papildomos išlaidos atsiranda, ar tokiu atveju bereikalinga yra vartojama elektros energija. Ačiū. liberalų frakcijos atstovas. Dėkuoju pirmininkė. Taigi parlamentas turi pateikti savo sutikimą tam bendradarbiavimo memorandumui. Tai yra, ši agentūra yra labai svarbi. Pranešėjas jau viską papasakojo. Norėčiau pridurti tik vieną dalyką, teigiamą dalyką nuo mūsų frakcijos, nuo Aldė frakcijos. Visų pirma, daug IKAO nuostatų jau yra ES teisės dalis. Taigi, jeigu norime būti tarptautiniai partneriai, konkurencingi partneriai civilinės aviacijos rytyje, tai reikėtų nepamiršti šito dalyko. ES dabar turi galimybę dalyvauti oficialiai IKAO politikos formavime. Todėl tai yra tikrai puikiai proga, kurios negalime e, pražiopsoti. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ALDE frakcijai, tai yra procedūros e, supaprastinimas būtų labai patogu turėti tokį vieną instrumentą, kuris reglamentuotų Europos institucijų darbą bendradarbiaujant su ICAO. Dėl skaidrumo, metodologijos skaidrumo ir biudžeto skaidrumo tai taip pat yra labai svarbu. Ir Tokie būtų mano komentarai. Pone Foster. Ačiū pirmininkė. Dėkui už išsamų paaiškinimą. Kalbant bendrai, pritarėme tam, ką sakėte. Manau, kad IKAO yra labai solidi institucija tokiu būdu tik formalizuojama dabartinė situacija, dalyvaujant komisijai, kuri dabar jau ilgą laiką dalyvauja IKAO posėdžiuose. Manau, kad visai logiška, kad kur tik įmanoma reikia numatyti standartizavimą ir harmonizavimą. Kalbant apie tam tikrus šios pramonės ryties standartus ir reikalavimus jai. Tačiau manau visai suprantama, kad parlamentas nebūtinai turėtų dalyvauti, nes jeigu yra 190 narių, tai 190 parlamentų jau ir taip turi ką pasakyti. Esu tikra, kad procesas eina tinkama lygme, li, linkme. linkme Aišku, yra tam tikrų dalykų, dėl kurių dar nerasta atsakymų. Viena iš jų yra ATL sistema. Taigi dabar pereinama prie oficialesnio santykio, oficialesnių santykių ir manau, kad tai yra tik gerai, nes tai yra didelė tarptautinė pramonė. Ačiū, toliau ponė Tikau. Norėčiau Jums pateikti klausimą. Ar šis protokolas pakeis pakeis tai, kaip dabar traktuojama ATL sistemoje yra aviacijos sritis. Dabar yra daug priedų, kurie, dėl kurių dar nesutarta. Vienas iš jų yra susijęs su aplinkos apsauga. Man kyla nerimas, kad kad atsakymo taip lengvai pavykti, ne, nepavyks surasti. Niekas iš mūsų neturime aiškiaregysės dovanos ir negalime nuspėti, kaip situacija susiklosys. Pone Sybol, e, pirmininkas sako, kad norėtų atsiprašyti pono Sybol, nes neleidėm pasisakyti diskusijose dėl FAB. Taigi dabar, jeigu norite, pone Sybol, galite pasisakyti ir tuo klausimu. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkui ir tiems, kas prisidėjo prie šių diskusijų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pranešėjas puikiai apibrėžė svarbiausius šio bendrabiavimo memorandumo tikslus. Tai yra memorandumas, kuris padeda sustiprinti ir palengvinti mūsų bendradarbiavimą su svarbia Junktinių tautų organizacija ICAO. Nenoriu na, visi žino, kad e, su apivartiniu tai taršos leidimu e, sistema kyla problemų, sunku mums įtikinti pasaulio partnerius laikytis, laikytis šių taisyklių. Tačiau norėčiau iškelti bendresnio pobūdžio klausimą. Jau ne pirmą kartą susidurėme su problemomis e, IK organizacijoje kurios yra susijusios su naujų teisės aktų plėtojimu ir, ir taisyklių pritaikymu. Prisimenu prieš dešimt metų kilusi konfliktą dėl vieno orlaivio. Ir žvelgiant struktūriškai, situacija yra labai panaši kaip ir dabar su ATL sistema svarbus, svarbus ES teisės aktas skirtas aplinkai apsaugoti dabar yra aptariamas daugia šaliai ir dvišaliais pagrindais ir turime pripažinti, kad kaip ir Hašketo atveju reikės keisti tą teisės aktą, kad nekiltų tarptautinis konfliktas. Ką, ko turėtume pasimokyti iš šios situacijos? Mums reikia sistemos, kuri leistų labiau įtakoti, įtakoti į kao vykstantį darbą, kuriant daugia, daugia šalius teisės aktus, užtikrinant, kad jie būtų suderinami su ES teisės aktais. Ir vienas iš šio bendrabėmo memorandumo tikslų kaip tik ir yra numatyti sistemą, kuri mums leistų kaip ES dalyvauti IKAO politikos formavime. Tai yra labai svarbu. Aš ypač norėčiau pabrėžti, kad kai kurie mūsų partneriai visame pasaulyje jau dabar IKAO teikia žmogiškuosius išteklius, techninius ekspertus skiria dirbti tai organizacijoje, o visa Europos Sąjunga. O Europos Sąjunga dar nėra tinkamai matoma šioje organizacijoje, nepaisant e, jos tikrojo svorio. Ir šis bendradarbiavimo memorandumas e, taip pat yra skirtas šiai problemai spręsti. Taip pat norėtume, kad būtų įdėkta sistema, kuri leistų išvengti darbo dubliavimo. Kaip žinome, IKAO vykdomas svarbi tikrinimo, saugos tikrinimo veikla ir mes taip pat turime dalyvauti e, tikrinant, kaip ES laikomasi svarbių saugumo taisyklių. Man atrodo, reikėtų šiek tiek suderinti tas sistemas, kad jos nesidubliuotų ir taip padalintis informaciją. Taigi komisijos vardu galiu padėkoti už jūsų paramą šiame projekte. Taip pat manau, kad Taip pat galiu pažadėti, kad transporto komitetą mes nuolat informuosime apie, apie vykstantį darbą ir apie tai, kaip įgyvendinamas šis bendradarbiavimo memorandumas po bendrojo komiteto posėdžių, kad žinotumėte, kas vyksta, kokia yra naujausia situacija. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Aš e, pakeitimų teikimo terminą numačiau iki spalio 21. Mes patys tų pakeitimų neturime. Plenarnėje sesijoje balsuosime sausio, dvi... sausio mėnesį. Ačiū. Kitas klausimas yra Europos transporto e, erdvės kūrimo planas ir baltoji knyga. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už ypatingas susidomėjimas šiuo pranešimu. 413 pakeitimų buvo atsiųsta. Mus jie beveik jau ir užtvindė. Norėčiau pasinaudoti progą ir pakalbėti apie kompromisinius susitarimus, nes esu įsitikinęs, kad parlamente, jeigu numatysime per daug ilgą reikalavimų sąrašą, tuomet susidarys įspūdis, kad kad leidžiamės per daug į smulkmenas. Esu įsitikinęs, kad įvairių, su įvairių frakcijų šešėliniais pranešėjais mums pavyks pasiekti kompromiso. Mes jau pradėjome šį darbą, pasirengiamą į darbą tiem kompromisams surasti. Yra daug pakeitimų, kurie yra susiję grinai su lingvistiniais dalykais. Juos taip pat galima bus patikslinti. O kai dėl tikslų ir uždavinių, aš siūliau, kad mūsų pranešime turėtume daugiau dėmesio kreipti į trumpai laikotarpį iki 2020 metų, kalbėti tiksliau, o taip pat numatyti aiškesnius tikslus, tiek kalbant apie procentus, tiek metus. Praeitie dažnai susilaukdavome kritikos dėl to, kad mūsų baltosios knygos yra grinai teorinės ir jomis niekas nesiremia. Taigi mes patys turime būti suinteresuoti kalbėti aiškiau. Apie energetiką kalbėjome ne tiek daug, nes ši tema jau buvo diskutuota anksčiau, tačiau norėčiau kai ką patikslinti tai yra susijęs su atskiromis šalimis. Manau, kad svarbu pripažinti, kad miesto vietovėse būtina energiją vartoti švariau ir efektyviau. Negalime galvoti, kad elektros energija padės išspręsti visas bėdas. Aišku, reikia veiksmingesnio energijos naudojimo, tačiau manau, kad svarbu diskusijose pabandyti ir paieškoti techniškai įmanomų sprendimų. Galbūt reikia laikytis šiek tiek kitokios pozicijos. O kai dėl Europos transporto erdvės, čia taip pat susilaukėme nemažai pakeitimų susijusių su periferinėmis erdvėmis ir tarp regioninėmis erdvėmis erdvėmis svarbu inkorporuoti šias savokas į kompromisus. Mes į Europą žvelgiame kaip į vieną visumą, taip pat ir į pasienio regionus. Dėl to nekyla jokių abejonių ir tai reikėtų aiškiau užsakyti kompromise. O kai dėl jautrių klausimų, esu tikras, kad kai kas džiaugtųsi, jeigu visai atvertų, paliktume šį klausimą atvirą. Kitiems e, kyla šioks toks nerimas. Aš asmeniškai manau, kad įgyvendinimas tam tikrose šalise dažnai remiasi principu, kad yra 27 e, teisinės sistemos, taigi pabandykime sukurti 27 naujas taisyklės. Galbūt reikėtų detaliau pagalvoti apie įgyvendinimo aspektą ir čia norėčiau perėj, e, paminėti visą eilę pakeitimų. Perkelimo terminas turi būti e, detaliau išanalizuotas Ir kalbant apie ilgalaikį laikotarpį, manau, kad reikia pagalvoti apie tai, pagal kokį, pa, pa, pagalvoti apie mažasis ir vidutinės įmonės ir kitus operatorius, kurie dalyvaus šiame procese. Taip pat mm, Buvo paminėtas kabotažas pakeitimuose, dėl to man problemų nekyla, tačiau problema kyla dėl to, kad rinkos atvėrimas nereiškia, kad ji bus atverta įvairiausioms socialiniams sąlygoms. Mes turime pagalvoti apie atlyginimą. Žmonės turi turėti, pro, jiems turi būti sudaryta proga išvengti socialinio dempingo. Negalima sukurti situacijos, kur vienoje šalyje bus, bus mažesni atlyginimai negu kitoje. Nuo 2010 ir į priekį jau sudarėme poziciją, sudarėme dėl pozicijos, kurią galėtume įtraukti į kompromisus. Ir pradedant nuo 2010 jau žinome, kokie mūsų lūkesčiai, ko tikimės iš transeuropinio tinklo. Svarbu, kad projektų būtų mažiau, bet tie, kurie vykdomi, turėtų susilaukti daugiau paramos. Taigi, mažiau projektų, bet didesnė parama jiems, o ne begalinis projektų sąrašas, kuriems visai neskiriama finansavimo. Šią temą reikėtų nagrinėti, kaip kad ir buvo sutarta 2010-aisiais, nešokiruojant kitų komitetų, čia turiu galvoje regi, regioninių reikalų komitetą, kuris jau pateikė labai daug pakeitimų, jie susirūpinę lėšomis, kurios turės perėti iš vieno fondo į kitą. Dėl uostų paslaugų. Šią temą diskutuojame jau daugelį metų. Komisija norėjo su, sustarti dėl komisijos iki 2009 metų. Manau svarbu, kad aptart, nuodugniau aptartume šį klausimą, kad staiga Europ, nereiktų nereiktų kreiptis į Europos teisingumo teismą. Aš manau, kad per ateinančias savaitės konstruktyviai diskutuosime ir bendradarbiausime ir galėsime pateikti daugiau kompromisinių pasiūlymų, kad E, galėtume sumažinti tą pakeitimų sąrašą, o turinys nuo to nenukentėtų. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Na, o dabar daug kas nori pasisakyti socialdemokratų vardu. Pirmiausiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad ir kiti kolegos kalbės apie tam tikrus pakeitimus, todėl labai nesismulkinsiu. Visi sutarėme, kad svarbu sukurti bendrą Europos transporto erdvę, nors tai anaip tol nelengvas uždavinys. Nebejotina, kad todėl Baltojoje knygoje įrašyti ambicingi tinklai ir pranešėjas be kita ko prisidėjo prie to, kad mes geriau suprastame situaciją. Reikia atskirti komodalumą, kokybę, saugumą, infrastruktūros saugumą, darbuotojų socialinės sąlygas. Tai visa tai yra pagrindiniai elementai, kurių pagrindų, kuriais vadovaujantis turėtume teikti savo pakeitimus. Aš manau, kad jei būtų įmanoma, komisija turėtų gerai įvertinti pačią infrastruktūrą, valstybėse narėse teikiamą paslaugų kokybę, bei taip pat atskirus transporto sektorių infrastruktūrą. Mes žinome, kad daugiau nei 70 procentų eismo įvykių tenka kelių transportui tiek kalbu apie nacionalinės svarbos ir periferinius kelius. Todėl saugos klausimas išlieka svarbus. Pranešėjas taip pat mano, kad reikėtų nustatyti 350 km ribą, motivuodamas tai veiksmingumu bet nemažiau svarbu, kad ir trumpesniais atstumais būtų užtikrintas sklandus transporto paslaugų teikimas. Mūsų frakcija irgi teikia pakeitimus daugiausia susijusių su tvaria darbo rinka. Norėtume, kad būtų atlikta poveikio vertinimo studija, kuri leistų išanalizuoti darbo rinką ir darbo kokybę. Tokia, e, toks įvertinimas galėtų būti atliktas laikotarpį nuo dabar iki 20 metų, nes labai svarbu įsiaiškinti, kokių mokymų reikia darbuotojams ir taip toliau. Be to, mūsų pakeitimuose mes atkreipėme dėmesį ir į judumą mieste. Nebejotinai mes turėtume teikti pirminybę viešajam transportui, lengvinti galimybę juo naudotis ir pagalvoti apie vartotojų labiau priimtiną kainų formavimą. Kitas dalykas - reikia gerinti pasiūlą. Jeigu norime pasiekti ambicingų tikslų, jeigu norime nustatyti aiškia ir rimta Europos parlamento pozicija, tai tada reikalingi tikslai, kurie leistų judėti pirmin ir reikėtų užsitikrinti, aišku, daugumos parlamentarų parumą. Todėl sakyčiau, gal nereikėtų judinti or, e, jūrų uostų paslaugų e, klausimos, nes tokiu būdu tik sukursime papildomų problemų. Pirmininkė, jums leidus, aš pratęsiu, sako kalbėtoja. Dabar dėl darbo laiko direktyvos, nes šiuo atveju jį labai svarbi eismo saugos pošiūriu. Taigi, būtina užtikrinti tinkamą šios direktyvos įgyvendinimą. Ir norėčiau atkreipti pranešėjo dėmesį į tai, kad pranešėjas pranešime keičia datas. 2013 metai numatyti bendro Europos dangaus atveju, taip pat siūlote ir kitas kai kurias datas pakeisti. Ar jūs tiesiog nesate optimistas, ar yra kitų aiškių priežasčių, kodėl tai pasielgta? Pirmininkas, Ponas Grošas tikrai yra gimęs optimistas, taigi tiek. Kas... Kitas kalbėtojas. Iš tiesų, ponė pirmininkė, mes kalbame apie transport. Neseniai Vokietijoje man buvo pasakyta, kad raškyti žvaigždės nuo dangaus galima svajonėse, bet netikrovėje. Taigi, jeigu mes norime raškyti tas žvaigždės, tai tada reikia aiškiai apibriežti, kuriuo keliu žengsime. Pranešime kalbam apie labai įvairias transporto sritis. Matėja minėjo 313, e, minėjo didžiulį skaičių pakeitimų, 313 pakeitimų. Aišku, ne visi mes šiandieną čia dalyvavome, bet tie, kurie dalyvauja, rodo, kad šis klausimas itin domina komiteto narius ir parlamentą. Ne tik Alde, bet ir kiti teikia įvairius pakeitimus susijusius su finansavimu. Transporto infrastruktūros finansavimas ir apskritai transporto sektorius finansavimas ateityje įgys esminę svarbą. Todėl nekantriai laukiame dėrybų su pranešėjų dėl kompromisinių variantų šioje srityje galima stumdyti tos procentus pirmin atgal, mažinti arba didinti, pavyzdžiui, jūrų transportui skirtą procentą, mažinant, perkelti jį. Um, perkelti kelių transportui, taip pat galime kalbėti apie didesnį TTN tinklų finansavimą. Tačiau ką tai reiškia? Ką reiškia toks žaidimas skaičiais? Jau jeigu mes priimame vienokį ar kitokį sprendimą, jis turi būti labai aiškiai pagritas. Mes negalime šimtų procentų perpaskirstyti visas e, visus skirtus atsignavimus, bet tai ten projektus tikrai svarbu finansuoti. Dabar dėl modelumų. Aš manau, kad labai gerai pranešime viskas pasakyta gerai kalbama apie įvairių transporto rušių panaudojimą, multimodalinį transportą ir jo platformas bei bendrą europinių koridorių tinklą. Mane šiek tiek nustebino, kad nemažai pakeitimų susijęs su procentiniu dydžių keitimu. Turiu galvoje CO2 išmetimų mažinimo sritą. Dar nebuvo iškesnės diskusijos, bet manau, kad reikia galvoti apie realius tikslus ir tikiu, kad dėl jų susitarsime. Ir dar, Aldės vardu turiu pasakyti, kad nemažai buvo dirbta ir ankstesnėse susijusiuose sritėse. Labai daug mūsų atstovų gyvena jūrų nese valstybėse ir tai, kas vyksta šioje srityje yra labai svarbu. Bet nenorėtume, kad atsirastų dar kažkoks trečias, ketvirtas dokumentų paketas, nes sąlygos dėl to gali tik pablogėti. Aš manau, kad reikia siekti kompromisų ir tik tada galėsime žengti pirmin. Toliau. Oro transportas. Ypač nerima kelia neįgalių žmonių judumas. Ir mūsų frakcijai šis klausimas labai rūpi stengiamės užtikrinti, kad ir neįgalus asmenys galėtų pasinaudoti oro transporto paslaugomis. Dar vienas dalykas. Daugelį sričių siūlomi įvairūs terminai. Tai yra, ką iki kada reikia padaryti. Ir būtų labai įdomu, kad tos datos, ir būtų įdomu susitarti, nes datos yra skirtingos. Taigi laukiu tolesnių dėrybų. Bonisio. ECR, panas Radbon. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Kai kurie kolegos turbūt pamena, kad per pradinės diskusijas aš šitą pasakiau apie baltąją knygą. Manau, kad ta knyga yra tik pusiau geras dokumentas ir galėtų būti detalesnė. Ir tai nėra su teisė, kurios susijęs dokumentas, dėkui Dievui. Ir pakeitimuose, kuriuos aš pateikiau, norėjau, jais norėjau pakeisti arba iš vis atmesti pasiūlymus, kuriuos, tokius nereikalingus pasiūlymus. Ir ponas Grošas kalbėjo apie tai savo pradinėse pastabose. Taigi mums reikėtų baltosios knygos, kurioje kalbama apie prakti, praktiškai galima, galimus įgyvendinti tikslus, o ne tiesiog šiaip ambicijas. Ir sutinku, Metė, su jūsų idėja, kad reikėtų e, turėti ilgalaikę perspektyvą per daug nesusilgti vien į ilgalaikę perspektyvą, nes uh, to reikėtų susitelkti ties labiau ankstesniais tikslais ir labiau gyvendinamais tikslais. Na ir keletas klausimų, kuriuos norėčiau iškelti, ypač dėl klausimų susijusių su baltosios, misijos, baltosios knygos misijos e, trūkumais. Pavyzdžiui, miesto transportas. Ten kalbama apie konkurencingumą, Ir tai nėra subsidiarumo ko, pagal, kompetencija pagal subsidiarumo principą. Mano nuomonė, negalima pateisinti to kišimosi ES lygmenių į tai. Ir reikėtų manau, kad labai kad aišku yra tai, kad mums reikia kažkokio konkretaus dalyko, ties kurio galėtume dirbti. Mes, mums reikia kažko, ką galime pasiekti, kažko, kas yra nuseklu ir tuo reikėtų remtis. Dėl TNT programos jau kiti nariai minėjo, kad reikia tam ribotų tikslų dėl finansinės situacijos, nes tiesiog nėra pinigų grandiosiniams projektams, mums reikėtų pažiūrėti, kaip pasiekti tos um, artimesnius tikslus, kaip uh, tam tikras kliūtis pašalinti. Nes išteklių tikrai yra mažai ir todėl reikėtų iškoti kažkokio sverto, kaip atsverti. E, Junktinėje karalystėje sėkmingas buvo sunkvežimių e, parkavimo projektas. Todėl baigdamas aš tiesiog pasakysiu, kad savo pakeitimais aš norėjau grįžti prie pono Grošo komentarų dėl tikslų. Reikia uh, konkrečių tikslų, o ne per daug abstrakčių, gražių žodžių, kurie niekada negalės būti praktiškai įgyvendinami. Krameris. Dėkoju už pranešimą. E, baltoji knyga čia vaidina labai svarbų vaidmenį, Jeigu nepasikeis judumas, mes negalėsime įveikti klimato kaitos. Jeigu norime, kad mūsų vaikai turėtų ateitį, tai turime kovoti su klimato kaita. Aš visada sakydavau, kad transportas yra per daug pigus. Ir todėl reikia atitinkamų pagrindų sąlygų ir Europos lygių. Štai dėl ko, mano manimu, yra svarbu tos, svarbios yra tos miesto zonos, kurias jūs minėjote. Jos išmeta didelę dalį, 32, 40 procentų visų CO2 emisijų. Ir transportas iš tikrųjų tarsi panaikina tai, ką jau pasiekėme kitose srityse. Tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 10 procentų emisijos, tačiau jeigu paimtume visas emisijas kartu, tai transportas e, sudaro 70 procentų visų taršą sukeliančių emisijų miesto, miesto zonose. Taigi, turime galimybę dabar kažką pakeisti. Ir jeigu pažvelgtume į transporto sektorių, tai daugiausiai terša kelių transportas. Münchene. Münchene meras. Müncheno meras yra vieną kartą pasakė, kad mašinos žudo mūsų miestus ir kad rezultat, turėsime rezultatus tokius, kokius sukelia tos mašinos. Atrodo, kad žmonės Vokietijai to dar nesuprato ir reikia kažką pakeisti judumo politikoje. Uh, negalime ir toliau skatinti tokio transporto. Žmonės kalba vis apie klimato kaitą ir keliai buvo išplėtoti po karo ir dabar tai iš tikrųjų daro žalą. Dabar situacija yra tokia ir klimato kaita mm, turi savo pasiekmių. 60 procentų viso Europos finansavimo yra skirta keliams. Štai kodėl mes pateikėme tuos pakeitimus, kuriuos pakeitėme. Jeigu ir toliau bus investuojama į tas sritis, tai mes nepasieksime savo išsikeltų tikslų. Na ir dar vienas dalykas Jūs kalbėjote apie sumažinimo tikslus įvairiose sektoriuose. Norėtume pasakyti, kad transporte apskritai norėtume sumažinti 30 procentų iki 2020 metų, tai yra būtina. Ir jeigu mes anksčiau nepadarysime pažangos, tos pažangos ir vėliau nebus. Jau turime pradėti dabar savo darbą, turime uh, siekti 30 procentų. Kaip valstybės narės to pasieks, jau kitas klausimas. Dabar dėl keleivių teisių reikia jas žiūrėti kaip į visumą, o ne individualiai. Reikia kažkaip mm, siekti patenkinti keleivių interesus ir uh, Nebūtinai reikia numatyti minimalias algas Europos lygių, bet turi būti tam tikras socialinis dempingas. Atsiprašau, neturi būti socialinio dempingo. E, dabar geležinkelių srityje lokomotyvai turi licencijas vienose šalyse, kitose šalise galbūt ne. Viskas priklauso nuo komisijos. Komisija turėtų įgyvendinti tą e, kryžminį, prim... E, kryžminį subsidijavimą. Berlyne autostrada jau nuo, 90, nuo, nuo 1902 metų yra. Ir Žinoma, elektra varomos mašinos gali iš, išspręsti problemas, tačiau yra tam tikra sąnaudų problema, erdvės problema. Kiekvienai mašinai skiriama 300, 3000 eurų subsidija Vokietijoje, bet emisijos gal, emisijas galima sumažinti 25 procentais, naudojantis e, jau rinkoje esančiomis e, medžiagomis. Reikia naujų judumo formų, ne tik naujų variklių. Reikia pasiekti tų emisijų tikslų, tai priklauso, žinoma, ir nuo inžinerijos. Uh, mes negalime toliau eiti tą linkmę, kurią einame. Aš jau išnaudojau savo laiką. Dėkoju. Pirmininkas. Taigi šešėliniai pranešėjai jau pasisakė, dabar kiti kalbėtojai. Paskualė. Dėkuoju, pirmininkė. Aš Manau, kad reikia suvokti tai, e, tai ką mums suteikia baltoji knyga. Atrodo, kad tai yra laiškas seneliui šalčiui. Visi žino, kad ketinimai yra geri, tačiau reikėtų uh, komentuoti rimtai. Aš matau, kad pranešėjas savo pranešime uh, gana subalansuotai viską pateikė. Tačiau situacija yra tokia, kokia yra. Mūsų pakeitimai iš tikrųjų yra tik niuansai. Ir um, šalia to, ką jis jau pasakė tose keturiose šimtose pakeitimų. Kai, kai kurie komentarai dėl pakeitimų. Yra valstybių, kuriuose kelių transportas tikrai dominuoja ir tai yra ne dėl to, kad taip jie pasirinko, bet dėl to, kad tik taip galima kirsti sieną, kad būtų galima susijęti skirtingas e, valstybės. Ir tai sukuria pridėtinę vertę Europos Sąjungoje. Tai abejonių nekelia. Negalime uh, liberalizuoti geležinkelių, jeigu nėra kelių, kurie sujungia skirtingas šalis. Nes jeigu nėra infrastruktūros tinklo, nėra, nėra ir to, tos laisvos konkurencijos. Kai kalbama apie e, išorės sąnaudų internalizavimą, tai yra utopija nes tos išorės sąnaudos yra susijusios su tomis, transport, tomis pačiomis transporto priemonėmis, kurios tą sąnaudą sukuria. Todėl manau, kad ir. Manau, kad ir oro sauga turi būti pagerinta. Tokie yra mūsų pakeitimai. Žinoma, galime jo šiek tiek pakeisti, susitarę. Dabar dėl dėl pirmininko pakeitimų, pranešėjo pakeitimų. Man nepatinka tie pakeitimai, kuri, e, kuriuose neskiriama reikšmė tarptautiniams projektams. Žinoma, tie projektai yra svarbus kaip ir visi kiti. Štai dėl ko mes norėtume, kad būtų laikomasi tam tikro nuseklumo. Manau, kad reikėtų e, protingai į viską pažiūrėti, pasistengti, sutarti dėl bendro tokio projekto, ką reikėtų padaryti Europoje. Ir manau, kad pranešės galės tą padaryti. O aš tikrai padėsiu Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Aš pabandysiu aptarti pakeitimus, bet taip pat paraginčiau pranešėją taip pat išlikti atviram kompromisams, ypač jei tai reiškia, kad mes tokiu būdu galėtume pasiūsti aiškę žinę komisijai. Čia turime dvilypį iššūkį. Pirma, norime integruotos Europos transporto sistemas, tai yra susijęs su infrastruktūra ir lėšomis, kurias turime surasti. Tačiau tai taip pat iškelia geresnių sąsai tarp įvairių transporto rušių klausimą, inter, tar, intermodalumo klausimą. tiek žemės, tiek oro transporto, kadangi tokiu būdu galime tik išlošti. Taigi iš esmės mums reikėtų sukurti nuseklę, nuseklę seką, kai kalbame apie poveikį rinkoje, rinkai turime užtikrinti, kad rinkos atverimas vyktų lygiai grečiai su uh, vienodų sąlygų visiems žaidėjams nustatymų, įskaitant ir socialinį aspektą. Jūs taip pat minėjote, kad tai svardu, svarbu. Ir todėl klausimas komisijai, ar trumpalaikėje perspektyvoje negalėtume atidžiau išnagrinėti šio aspekto, nes jis labai e, sudėtingas ir kadangi jis yra sudėtingas, galėtume paprašyti, kad komisija parengtų pranešimą šiuo klausimu, numatant galimus sprendimus. Antras pastebėjimas. Mums reikia, e, ne, mums negalima stovėti vietoje. Be bejonės transporto poreikiai augs ir jeigu nesimsime iniciatyvos ir nedėsime pastangų, pakenksime patys savo. Taigi turime imtis priemonių ir išorės išlaidų įtraukimas taip pat gali būti tam tikra sprendimo dalis. Tie visiems žinomi modalinio poslinkio dalykai taip pat neturi būti pamiršti. Ir ilgalaikėje perspektyvoje turbūt, nepaisant sąnaudų, nauda bus labai didelė. Aišku, nedėlėtų pamiršti ir to fakto, kad trumpesniais atstumais vidaus vandenise ir geležinkelio srityje taip pat pasiekta bus naudos. Mes ne tik turime sakyti, ką reikia daryti, bet ir daryti tai, ką, reikia, ką sakome. Tačiau man dažnai atrodo, kad tai mums nepavyksta. Valstybės narės tam priešinasi ir kiti suinteresuoti žaidėjai. Vienas pavyzdys - miestų mobilumas. Prieš keletą metų patvirtinome veiksmų planą, kurį parengė komisija. Jis buvo skirtas, kad galė, būtų galima keistis geriausią praktiką tarp įvairiausių miestų, tačiau praktikoje jis nepasitvirtino. Yra daug sričių, kur pažanga daroma daug lėčiau nei kad norėtųsi. Taigi linkiu Jums visokiojo kos sėkmės ir tikiuosi, kad atsižvelgsite į mūsų pakeitimus. Pone Bilbao. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už visas jo pastangas ir esu tikra, kad mums pavyks parengti gerą dokumentą. Pirmiausia, visai visiškai sutinku su tuo, ką sakė koordinatorė ponė Maisner. Pakeitimai, kuriuos aš pateikiau, yra susijęs su tikro Europos projekto kūrimu. Savo pakeitimais pirmiausia siekiu prisidėti prie įvairiausių kliučių tarp įvairių transporto rušių panaikinimo, pagerinti prieigą įvairiose vietovėse ir užtikrinti teritorinę sanglaudą, nes Europoje to dar nesame užtikrinę. Kai kuriuose pakeitimuose ypač miniu negalę, ne todėl, kad šis komitetas labai daug dirba šioje srityje, bet ir todėl, kad manau, jog turime būti nuoseklus ir uh, inkorporuoti anksčiau parlamente priimtas iniciatyvas. Taigi konkrečiai miniu poreikį atsižvelgti į keleivių teisės ir neįgalių keleivių teisės. Turėtume pasiūlyti novatoriškus projektus, kurie sukurtų darbo vietų, ir padėtų negalę turintiems žmonėms. Man atrodo, kad tuose sektoriuose, kurie minimi, yra didelis užimtumo potencialas. Ir todėl manau, kad turėtume irgi padaryti įnašą, kad liktume nuoseklus atsižvelgiant į ankstesnius veiksmus. Taip pat miniu ir euro obligacijas, kurias galima būtų panaudoti finansuojant infrastruktūros plėtrą. Manau, kad ir ponas Barozo turėjo tai omenyje praėjusioje plenarinėje sesijoje. Taip pat kalbu apie įvairiaus lygio valdyseną, kad manau, jog reikėtų įtraukti ir regioninės bei vietos valdžios institucijas. Jos taip pat turi atitinkamų kompetencijų šiuose sektoriuose. Taigi svarbu, kad jas, jos taip pat būtų įtrauktos. Tikiuosi, kad dokumentas tikrai bus geras ir pasiūlymai bus geri, bet tam reikia užtikrinti, kad būtų numatyta daug, daugio, daugybinio lygio valdysena. Taip pat daroma konkreti nuoroda į nutolusius regionus ir salas, tam taip pat pritariu savo pakeitimuose, raginu peržiūrėti vairavimo ir poilsio laiko balansą Taip pat kelių transporto klausimus reikia peržiūrėti ir statybose naudojamus, naudojamas mašinas, nes dabar joms ne, neužtikrinamas pakankamas lankstumas. Taigi turime uh, atsižvelgti į iš šių sektorių pasigirstančius skundus, nes tai turi poveikį ir ūkiui. Taip pat esu už tai, kad būtų patvirtintas inovacijų, bendras inovacijų transporto srityje planas, kadangi inovacijos yra susijusios su Europos 2020 metų planu. Tai yra numatyta strateginėse gairėse ir tai turėtų mums padėti ta, skurti daugiau darbo vietų, būti tvaresniems ir viso to mums reikės ateityje. Mums reikia konkretaus reglamento e, pramoginiams e, transporto priemonėms. Šis sektorius labai greitai plečiasi, o jisai nėra tinkamai reglamentuojamas. Sulaukiu daug prašymų e, nepamiršti ir šios ryties. Taip pat buvo pasiūlymų dėl jūrų kelių magistralių. Turime nepamiršti, kad jūrų transporto sektorius yra, laivybos sektorius yra strategiškai labai svarbus ir tame sektoriuje taip pat reikia skatinti inovacijas, reikia užtikrinti, kad laivybos sektorius Europoje nenukentėtų nuo krizės, ypač atsižvelgiant į konkurenciją su Pietričių Azija. Europoje turime imtis lyderio vaidmens, siekiant užtikrinti, kad sumažintume emisijas, apsaugotume aplinką ir pagerintume energijos efektyvumą. Šiandien patvirtinome daug pakeitimų dėl EMSOS, turime atsižvelgti ir į jos vaidmenį ateityje kovojant su piratavimu. Taip pat reikia harmonizuoti Europoje miestų transportą. Taip pat reikia atsižvelgti į tokio transporto poreikio didėjimą visose Europos miestuose. Taip pat nedėra pamiršti ir subsidiarumo principo. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad mums reikia e, užtikrinti tinkamą postumį trans Europos tinklus plėtojant, reikia priimti atitinkamą poziciją ir apibrieštis ir apibrieštis Man atrodo, kad tai turėtų padėti skatinti teritorijų sanglaudą ir pagerinti konkurencingumą. Ačiū. Bak. Ponas Balk. Ačiū, pana pirmininkė. Nekartosiu to, ką sakė kolegos, bet visgi norėčiau pakomentuoti keletą dalykų. Pirmiausia, tai yra įdarbinimo ir socialinės sąlygos. Manau, Matėjo labai teisingai pastebėjo, kokios svarbios yra socialinės ir įdarbinimo sąlygos. Ir nors mes nekvestionuojame šito dalyko, Libė grupė to nekvestionuoja, visgi atkreipiamas dėmesys į jų svarbą. Pagrindinė problema tokia. Kita vertus, manau, kad kvalifikacijos kelimas ir mokymas šiame kontekste yra labai svarbus. Trūksta tam tikrų sričių darbuotojų, o tai reiškia, kad reikalinga geriau apgalvoti mokymo ir kvalifikacijos kelimo kelimus. Toliau tarp valstybiniai dalykai. Jie svarbus ne tik kelių transporte, nes tai susijęs su patikrinimais ir patikrinimo prodūrų su paprastinimu, bet taip pat ir reikalavimų supaprastinimu. Aš manau, kad šioje srityje, pastarojoje srityje tikrai daug kas nepadaryta. Veiksmingas energijos vartojimas. Dar vienas dalykas, nemažiau svarbus. Nebejotinai, kad reikia mažinti suvartojamos energijos kiekį. Tačiau, jeigu veiksmingiau naudosime energiją, tai tikriausiai galėsime geriau išnaudoti turimas transporto priemonas. Bet turime galvoti ne tik apie sausumos transportą, bet taip pat ir apie geležinkelio transportą. O geležinkelio transporto srityje labai dažnai sudėtinga susitarti dėl skirtingų techninių standartų. Taigi techninių standartų klausimas. Be kita ko, manau, kad reikia tobulinti vairuotojų polisiui skirtas vietas. Ir čia jau reikėtų kalbėti nesiaurai, ne tik apie darbo sąlygas, bet taip pat ir apie apskritai eismo saugą. Kasdien sunkvežimiai nuvažiuoja didelius atstumus ir po tam tikro vairavimo laiko vairuotas privalo deramai palisėti. Ačiū toliau, ponia Tikau. Ačiū, ponia pirmininkė. Ir aš norėčiau padėti sveikinti poną Groš ir jis tikrai gali būti tikras dėl mūsų paramos. Be to noriu pasveikinti ir komisiją. Yra pateikta komisijos dokumente daug priemonių ir puiku, kad komisija ketina renkti atitinkamus teisės aktų projektus bei numatyti juose priemonės. Pateikiau keletą pasiūlymų dėl pakeitimų. Pirmiausia, manau, kad reikia naujosiuose valstybėse narėse toliau plėtoti transporto infrastruktūrą ir atsižvelgti tai, rengiant daugiametę finansinės perspektyvos planus, programą. Nes kitaip susidarys <clears throat> spragos Taip pat manau, kad reikalinga didinti 50 procentų iki 25 metų ir sunkvežimių stovėjimo aikšteles. Dar vienas dalykas tai investicijos geležinkelių transporto sektoriuje. Būtina tas investicijas didyti, kad galėtume sukurti greituminių traukinių tinklą, jungianti visus pagrindinius ES mestus. Kitas mano pakeitimas susijęs su Najadas e programa ir integruota ES politika vidaus vandenų kelių atveju. Nemažiau tai svarbu aplinkosaugos požiūrių Dar vienas dalykas, kad reikalinga vidaus vandens kelių sieti su a, kita, kitais transporto sektoriais, ne kad ir sausumos keliais. Taigi, sausumos transporte reikėtų didesnį dėmesį kreipti elektra varomiems automobiliams, transporto priemonėms. Mančiau, kad būtų gerai, jau kad pe, kas penkerius metus būtų rengiama ataskaitą apie tai, kaip komisijos komunikate numatytos priemonės gyvendinamos. Tai tikrai turi būti daroma kas penkerius metus, nes reikia parodyti, kad tikrai galima pasiekti rezultatų. Ponas Ramoza. Ačiū, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti vieną minutę. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą ir iš mano pusės trys pastabos, nes pateikiau 30 pakeitimų. Pirma, jūs šiek tiek kalbate pranešime apie logistikos reikalus, bet logistika yra kur kas svarbesnė nei kartais atrodo. Logistika pati savaime yra atskiras sektorius ir jeigu logistikos reikalai išlubuos, tai ES konkurencingumas nukentės. Manau, kad mes turėtume gal anksčiau įvertinti kai kuriuos šio požiūrio tikslus, ypač log, su logistika tiesiogiai susijusius tikslus, nes priešingų atveju nebus tikslai pasiekti. Dar kitas svarbus aspektas - tai yra išorės kaštų įtraukimo reikalas. Man regis šiuo atveju reikėtų kalbėti apie visus transporto rušis - keleivinį transportą, krovininį transportą ir taip toliau. Ir galiausiai tikrai dėl transeuropinių tinklų T sekcijos, tai pritariu viskam ir manau, kad komisija teisi, kad Europos papildomą vertę sukuriantis europiniai projektai yra privalomi vykdyti valstybėms narėms. Dar vienas dalykas - tai pati mintis sukurti stipres nacionalinės reguliavimo institucijas. Ir taip pat norėčiau, kad komisija sukurtų sąlygas tokioms institucijoms atsirasti. Šiuo atveju pranešėjų pritariu ir tikiu, kad dėl kitų atvejų pavyks pasiekti kompromisinių variantų. Ponas Musakos. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat labai džiaugiuosi pranešėjo kokybiškų darbų. Tai leidžia konstruktyviai diskutuoti ir bendradarbiauti, tikiu, kad galėsime tokiu būdu pasiekti gerų rezultatų. Dabar ir ponas Matijo, ir ponas Brandau minėjo kai kuriuos itin svarbius dalykus, tikslus ir metodai priemonės. Jie turi būti praktiški, įgyvendinami ir logiški. Tai kertinis elementas rengiant galutinį pranešimo projekto dokumentą. O dabar noriu paminėti kai kurios dalykus susijusius su tuo, ką sakiau. Jeigu nepamiršime, kad reikalinga vengti regioninio reguliavimo. Ir jeigu galvosime apie iš tiesų kai kurios dalykus, pavyzdžiui, kad ir laivybos ir jeigu pagalvosime apie tarptautinės konvencijas, tai tada turėtume galvoti ir apie laivybos sritį analizuojančius pranešimus. Šiame kontekste norėčiau paminėti CO2 mažinimą. Visi žinome, kad Tartautinė jūrų organizacija irgi dirba siekdama sumažinti CO2 ir IDA, CMP yra puikus pavyzdžiai. Galiausiai, kai kurios priemonės matyt duos nepageidaujamą efektą. Dar vienas dalykas tai yra iki 12 metų suderinti mokymo standartus tarptautinės laivybos rytyje. Man regis, bet koks naujas šios ryties teisės aktas Europos Sąjungoje turėtų sižvelgti jau galiojančius reikalavimus, tokius kaip tarptautinės jūro organizacijos, pavyzdžiui, standartus, na, kad ir sertifikavimui. Norėčiau, kad neatsirastų nereikalingų papildomų priemonių šioje srityje. Esu tikras, kad pasieksime gero kompromiso, tardamiesi įvairiais klausimais, įskaitant ir laivybos sritį. Taigi ačiū ponė pirmininkė ir laukiu mūsų bendro su Matėjų darbo, baigiant renkti šią ataskaitą. Dėkoju. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už jo darbą, už dokumentą, kurį mums pristatė. Labai svarbus elementai paminėti. Kolega Paskual pasakė, kad Tai paskatino mus e, prisiminti laiškus e, Kalėdų seneliui. Tačiau aš norėčiau tam Kalėdų seneliui pateikti konkrečių prašymų. Žinoma, bendra transporto erdvė ir e, judumas yra labai svarbus tikslai. Bet tuo pačiu svarbu, kad transporto politikoje būtų atsižvelgiama į skirtingus regionus, į, į problemas, su kuriomis susiduria žmonės tose regionuose. Pavyzdžiui, Madeiroje oro uostai turi labai didelę reikšmę. Ir um, periferiniuose regionuose Tai yra labai svarbu. Štai kodėl aš džiaugiuosi, kad pranešėjas taip lankščiai, taip atvirai įtraukė tuos aspektus. Reikia sukurti atmosferą, kurioje jūrų politika, jūrų greitkelių, sakykime, pagalba galėtų vystytis ir kad būtų sukurtos logistinės platformos e, Europos e, prekybai. Ir taip pat reikėtų pas, e, paremti jau egzistuojančias programas, pažiūrėjau, Marko Polo. Manau, kad taip galėtume užglaistyti tam tikras spragas. Pavyzdžiui, neminimi tie periferiniai regionai. Ir nereikėtų, kad nereikėtų pamiršti tų regionų. Jie iš tikrųjų yra aktyvūs elementai Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau irgi padėkoti pranešėjai už tokį puikų darbą. Aš taip pat pateikiau pakeitimų ir aptarsiu keletą jų. Visų pirma, Manau, kad norint, kad būtų internalizuotos išorės sąnaudos, reikėtų vengti dvigubo apmokestinimo. Todėl svarbu pažymėti, kad visa apmokestinimo sistema negali būti įgyvendinama tose pramonės rytise, kurioms taikoma uh, kuriams taikoma taršos leidimų sistema. Mes taip pat turime užtikrinti, kad transportas periferiniuose regionuose yra įtraukia kuo daugiau veikėjų. Ir dar vienas dalykas, pats pranešėjas jį mini, kad reikėtų sukurti tam tikras multimodalinės platformas iki 20 procentų. Taigi, ne. Ir paskutinis dalykas, dėl kurio aš pateikiau ir pakeitimą, reikėtų bent 10 procentų TNT finansavimo skirti laivybos projektams. Galbūt, mano manimu, ir daugiau būtų galima skirti, Bet svarbu tai, kad tas finansavimas būtų skiriamas ir jūrų uostams ir nebūtų, kad būtų ir apie tai pagalvota. Manau, kad rasime kokį susitarimą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar komisijos atstovė. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už kokybišką darbą. Taip pat e, džiaugiuosi, kad buvo pateikta tiek daug pakeitimų, mes juos e, išsinagrinėjome ir tai rodo, kad jūs tik, tikrai esate suinteresuoti šią temą. Komisija mano, kad pono Grošo pranešimu yra palaikomi ilgalaikiai Baltosios knygos tikslai ir mūsų požiūris į transporto politiką, tai mums labai malonu matyti. Tačiau aš turiu keletą pastebėjimų, galbūt kartosiuosi, nes jau nekartą apie tai kalbėjau, dėl vidaus rinkos. Reikia tą vidaus rinką pabaigti sukurti. Buvo 2012 metais turi būti parengtas ketvirtas geležinkelių paketas. Ir mes pasižymėjome tą mėlynųjų juostų iniciatyvą, tačiau reikėtų šiek tiek daugiau dėmesio skirti tekste joms. Ir de, kita vertus, Manau, kad e, taisyklės dėl vairavimo ir polsio laiko neturi būti keičiamos, tiesiog jos turi būti aktyviau taikomos, ak, intensyviau įgyvendinamos. Baltojoje knygoje yra numatyti tikslai e, 2030 metams ir 2050 metams. 2030 metams numatyti tikslai susijęs su klimato kaita. Buvo atliktas poveikio vertinimas ir jūsų, jeigu jūsų pranešime būtų nuorodos į tas ataskaitas, būtų puiku. Yra žinoma, ir tam tikrų per daug optimistiškų tikslų, kurios sunku pasiekti. Manau, kad 2020 metai ateis gana greitai, 9 metai beliko ir daug tikslų būtų sunku pasiekti iki to laiko tarp. O dėl TNT peržiūros komisija e, spalio 19 dieną priims gairias dėl projektų finansavimo ir atrankos. Aš labai atidžiai jūsų šiandien išklausiau ir mes apskritai tai palaikome, tačiau reikėtų daugiau dėmesio skirti ele tam tikriems elementams, tai yra kliučių pašalinimui, pridėtiniai vertai, didesniam saligiškumui taip pat projektų konkurencingumui. Taigi, neužtenka vien numat, nustatyti, kokios yra 25 kliūtis. Dėl technologijų ir inovacijų bei išorės sąnaudų internalizavimo Tai žinoma, tai yra svarbu ir kalbant apie, apie modalumą, baltojoje rinkoje yra numatomos, numatomi tam tikri atstumai - 300 km. Jeigu ta riba viršima, tai 30 procentų transporto reikia perkelti į vandens kelius ir geležinkelius. Taigi, komisija norėtų, kad parlamentas atsižvelgtų į tuos konkrečius kriterijus. Ir dar kartą padėkosiu komisijos vardu už visos, visus šituos pakeitimus. Mano kolegų čia. Aš tiesiog pacituosiu savo mėgstamiausius pakeitimas 84, 91, 110 ir 205. Tikiuosi, kad jūs juos pasižymėjote. Dabar lauksime jūsų galutinio pranešimo. Visada esame pasirengę su jumis bendradarbiauti, tartis dėl pakeitimų. Dėkoju. Pirmininkas. Dėkoju. Mr. Pone Grošai. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegams už jų pastabas. Žinoma, visko gal ir nepasižymėjau, atsiprašau. Manau, kad galime rasti kompromisą Ir turime būti vis dėlto realistai dėl e, finansų, dėl skaičių. Galiu nuraminti ir komisiją. Aš sutinku su tikslais, kuriuos jūs paminėjote ir jie yra mano pranešime. Žinoma, tai yra ir laiko klausimas, galbūt Dabar mes per daug nerimaujame, tačiau žinoma, turime būti realistais. Dėkoju Jums. Esu įsitikinęs, kad rasime kartu kompromisą ir kad šitie kompromisai pagerins kokybę. Dėkoju, bus balsuojama komitete e, lapkričio 22 dieną. O plenarinėje gruodžio mėnesį. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Pono Vilso nuomonė. Žodis jums. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich unterstütze. Ponios ir ponai, aš pritariu komisijos pasiūlymui Manau, kad kryptis, kuri ten numatoma, reiškia, kad visiems energijos šaltiniams bus taikomas tas pats statusas. Tuo pat metu paskatos naudoti e, mažiau taršos keliančius energijos šaltinius e, taip pat numatomos, aišku, per pereinamąjį laikotarpį. Direktyvos pasiūlymas taip pat numato tris e, mokestinės lengvatas mažinant CO2 išmetimus, taupant energiją ir skatinant perėjimą prie e, aplinkai palankesnio, palankesnės energijos gamybos. Dėja, aviacinio kūro neapmokestinimas ir toliau numatomas komisijos pasiūlyme. Tačiau tai nieko nepagrysta. Didžioji dauguma valstybių narių ir komisija 2003-aisiais tvirtinant dabartinę energijos apmokestinimo direktyvą sutarė, kad tas draudimas bus galima panaikintas kaip galima daugiau, greičiau. Ir aviacijos sektoriaus įtraukimai į ATL sistemą to atitinkamai pakankamai nepagrindžia. Aš siūlau, kad valstybės narės galėtų nebesilaikyti šio draudimo ir galėtų pačios apsispręsti, ar nori numatyti apmokestinimą aviaciniam kūrui ar ne. Aš manau, kad toks sprendimas labiau atitiktų subsidiarumo principą nei dabar galiojantis draudimas. Kai kuriuose valstybėse narėse įvestas e, oro bilietų mokestis parodo, kad ši apmokestinimo problema aviacijos sektoriuje egzistuoja. Jeigu galėtų laisvai apsispręsti, valstybės narės galėtų nutarti dėl, tarpusavyje sutarti dėl tokio apmokestinimo taisyklių, kad neiškreiptų konkurencijos. Čikagos konvencijoje nenumatoma bendra tokio pobūdžio, mm, bendras tokios pobūdžio draudimas. Ten tik tai draudžiama apmokestinti kūrą, kuris jau yra įpiltas į orlaivį. Tuo pat metu tarptautinėje jūrų organizacijoje siekiama dvigubo mechanizmo, kaip galima būtų įtraukti išorės išlaidas. Jeigu ilgalaikėje perspektyvoje norime užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp įvairių vežėjų, manome, kad reikia imtis pirmų, žengti pirmosios žingsnius dabar, o dabar siūlomi žingsniai to padaryti nepadės, nors jie ir eina tinkama linkme, siekiant tvaresnės transporto sistemos. Mes e, džiaugiamės komisijos pasiūlyme numatytomis išlygomis uostuose teikiama elektros energija laivams, tačiau reikia šį aspektą patikslinti, kad tai bus taikoma tiek jūrų transportui, tiek vidaus vandenų transportui. Ir reikėtų detaliau viską apibriežti. Dabar laukiu diskusijos ir taip pat norėčiau priminti, kad rytoj ryte nuo pusės 11 vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas, kur galima bus tęsti šią diskusiją. Ačiū dabar, ponia Kančia. Ponas Kančia, atsiprašau. Kredo. E, dėkoju, pirmininkė. Turiu išreikšti keletą abejonių dėl šios direktyvos. Visų pirma, dėkoju pranešėjai. Tikiuosi, kad artimiausiomis dienomis mums pavyks pasikalbėti. Nesutinku su komisijos pasiūlymu dėl to, kad direktyvos pasiūlymo tikslas buvo atstatyti pusiausvirą rinkoje. Tačiau e, nepamirškime, kad šią direktyvą numatomas akcizų padidinimas tam tikriems degalams, metanui. Nuo 2013 metų iki 2018 metų. Tai reiškia, kad išauktų 400 procentų tie mokesčiai. Ir valstybėse narėse, tam, tam tikrose valstybėse narėse iki 2023 būtų galima tai taikyti. Manau, kad tų tie dujiniai degalai Atsiprašau, manau, kad reikėtų tai įvertinti šiek tiek atidžiau. O dabar dėl privilegijuoto profesionalaus dizelio vertinimo. Labai daug investuojama į į, į, į tas. Reikia atkreipti dėmesį, kad nėra alternatyvų tokiam dizeliui. Ir Manau, kad yra tam tikrų prieštaravimų toje direktyvoje ir mes patys savo padarytume žalą, jeigu pamirštume, kad tas dizelis yra pramoninės politikos dalis. Ta technologija galėtų mus paskatinti aukti, e, eksportuoti į kitas šalis. Štai kodėl manau, kad tokioje direktyvoje, šioje direktyvoje reikėtų atmesti degalus, tam tikrus degalus. Ir kalbant apie energijos tiekimą, transporto srityje taip pat reikėtų tai peržiūrėti ir išvengti tokių nuostatų. Dibaka. Ačiū, ponia Dibaka. Ačiū, pirmininkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas ne tik transporto, bet ir ekonomikos komitete atsakingas už šią direktyvą. Tačiau šioje nuomonėje man svarbiausi transporto aspektai norime užtikrinti ir skatinti tvarų transportą ateityje ir užtikrinti, kad būtų naudojami mažiau teršiantis degalai, taip pat užtikrinti Europos lygio harmonizavimą, kad nebeturėtume įvairiausių skirtingų režimų įvairiose valstybėse narėse. Taip pat svarbu pasakyti, kad šiuo pasiūlymu mes siekiame pakeisti vartotojų elgesį o ne užtikrinti daugiau surinkamų mokesčių. Taigi turime užtikrinti, kad Europos kad šiame parlamente mes imtumėmės lyderio vaidmens. Komisijos pasiūlymas dar vis numato visą eilę išlygų, o jeigu norime užtikrinti vienodas sąlygas visiems, tuomet turime stengtis vengti įvairiausių išlygų ir išimčių. Manau, kad ilgalaikė perspektyvoje visiems degal, visoms degalų rūšims turėtų taikomas būti tas pats statusas. Dabar dėl biokūro. Manau, Europos komisija turėtų pagalvoti, kaip biokūras kuriam dabar netaikomas apmokestinimas taip pat turėtų būti mm, traktuojamas. svarbu, kad skirtingoms technologijoms būtų taikomos tos pačios taisyklės. Ir jeigu mes iš tikrųjų norime skatinti inovacijų politiką, tuomet e, mokesčių politika turėtų į tai atsižvelgti. Dėkoju pranešėjų už nuomonės e, projektą, tačiau aš teiksiu pakeitimų, tikiuosi per ateinančias dienas e, tai aptarsime. Ačiū dabar ponas Krameris. Manau, kad tai parodo, kaip rimtai mes komisija ir taryba žiūrime į šį mm, klausimą susijusiu su klimato tikslais. Iš emisijos patenkančios į orą yra daug pavojingesnės nei patenkančios į žemę. Milijardai eurų kasmet tam skiriami. 30 milijonų eurų, įsivaizduokite, jeigu būtų paskirti geležinkelių transportui. Tuomet visos Europos sostinės, kaip kad anksčiau minėjote, jau būtų seniausiai sujungtos nuostabiausių geležinkelių tinklu. Tačiau to nedarome. Mes einame neteisinga kryptimi. Numatome didžiulius, didžiulį apmokestinimą Tačiau visa tai daroma netinkamai. Pažvelkime į jūrų transportą. Ten susikaupia tiek daug atliekų, kurias reikia deginti arba saugoti tam skirtose vietose. Viskas grįžta į jūrą ir po to į mūsų pakrantės. o jie nemoka mokesčių. Kokią turime teisę laikytis tokios pozicijos? Pažiūrėkite, ką jie transportuoja kranus iš Skandinavijos į Maroką, o po to jie siunčia atgal į Oslą, į Stokholmą. O mes už tai mokame iš savo mokesčių mokėtojų pinigų mes finansuojame tokį dalyką, o kenčia aplinka. Mes išprotėjome, ar ką? Komisija turi aiškiai pasakyti, kad tokie dalykai turi baigtis. Kodėl negalėtume, laikyti, kodėl negalėtume per, geriau palaikyti aplinkos neteršiančius geležinkelių sistemos? Kodėl neuždraudus e, sunkesvorių sunkvežimių, kur, kurie, kurie išmeta tiek daug CO2? Jeigu elgsimės taip, kaip elgiamės dabar, niekad savo klimato kaitos tikslų nepasieksime. nenorime apmokestinti to, kas yra orlaivėje. Bet kiekvienas orlaivis, kuris deg, įsipila degalų Europoje, turi būti apmokestintas, nes visi, kas važiuoja, turi mokėti mokesčius. Turime pereiti prie tokios pozicijos. Tai yra svarbiausias dalykas. Tai mums parodo, kur iš tikrųjų yra parlamentas, komisija ir taryba. Europos mokesčių mokėtojai ir toliau moka už betikslius dalykus. Turime galvoti apie savo palikuonis, kurie mus kritikuos, nes jie turės, turės kovoti su problemomis. Ačiū pirmininkė. Kaip šešėlinis pranešėjas noriu pasakyti, kad mums nepatinka ši direktyva. Aš konkrečiai jos e, nepalaikau ir trumpai išsakysiu, kodėl susitelksiu ties aspektais, kurie man labiausiai nepatinka. periferinių regionų išbraukimas iš apmokestinimų subjektų sąrašo yra neteisingas dalykas, tai yra neproporcingas dalykas. 60 procentų galutinio, galutinės kūro, galutinių kūro sąnaudų reikia padengti. Kai galvojame apie tam tikras priemonės kelių transportui, turime galvoti ir apie, ir apie jūrų transportą, ir geležinkelių transportą turime peržiūrėti teisinę bazę. Ir čia aš palaikau komisiją. Manau, kad reikėtų užtikrinti mokesčių harmonizavimą, kiek tai yra reikalinga, norint užtikrinti vidaus rinkos e, funkcionavimą ir neiškraipant konkurencijos. Esu įsitikinęs, kad tai įmanoma, nes kitokiu atveju neužtikrinsime tinkamos konkurencijos tarp įvairiausių transporto rušių. Man atrodo, kad mes čia Tai, ką matome čia, tai reiškia, kad nutolę regionai kenties labiau nei kiti regionai. O dėl orlaivių kūro apmokestinimo, man atrodo, kad ši nuostata atitinka bendruosius tikslus, tačiau manau, kad svarbu aiškiai pasakyti, kad mes esame prieš šios kriterijus. Jie yra visiškai neteisingi. Norėčiau paminėti, kad dabar pirmininkaujanti Lenkija, o nepakankamai greitai nagrinėja šį dokumentą. Dabar energijos gamintojų subsidijavimas, kuris vyksta iš mokesčių mokėtojų lėšų. Man atrodo, Tai reikia pasakyti aiškiai. Komisi... Ir taip pat reikia paminėti, kad komisijos poveikio analizės metodologija taip pat yra netiksli. Ačiū. Gracias. Sí. Kita kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad Turime pagarsinti transporto komiteto nuomonę toje srityje, kur komisija nustatė gerbtinus tikslus, ypač klimato kaitos požiūrių. Kova su tarša visada yra pateisinama Bet nereikia pamiršti, kad aviacijos nu, naudojamas kuras, ko gero, sudara didžiausią taršos procentą palyginti su kitomis kūro rušiomis. Manau, svarbu pažymėti teigiamus aspektus. Visgi, kai galvojame apie logistikos išlaidas, tai jos tikrai bus didesnės negu socialinės ryties išlaidos ir dėl to mūsų pečius užguls tik didesnė našta, jeigu pagalvosime apie atstumo mokestį ir su tuo susijusias išlaidas ir atokius Europos regionus. Manau, kad tokiu atveju tokie atokus regionai dar labiau nukentės. Dėl to galiu tik apgailestauti, sako kalbančioji. Dabar dėl tinklų ir kai kurių pareiškimų, kuriuos išgirdome. Aš manau, kad nemažai darbo yra atlikta. Ir nebejotinai gerbiu ir kolegų išsakytas mintis, tačiau viena yra aišku, kad tikrai daugiau reikia perduoti gabenimo paslaugų geležinkeliams. Visgi norėčiau perspėti, mūsų pranešimas, mūsų nuomonė neturėtų dar labiau pabloginti padėties šalyse, valstybėse narėse, kuriuose ir taip jau padėtis nepavydėtina. Todėl, kalbant apie mokesčius, ypač automobiliams, reikia gerai pagalvoti. Mes čia galime pritarti. Turiu galvoje automobilius apskritai, skaitant ir hybridinio variklio automobilius. Esu pateikusi keletą pakeitimų ir dar galvojame apie kai kuriuos smulkesnius sektorius, tokie kaip laisvalaikio laivai Nepamirškime, kad jūrų transporto srityje pasauliniu lygiu daug kas keičiasi. Pramoginiai laivai naudojami tik tame sektoriai ir atrodo, kad jie tarsi yra antrinės svarbos. Taigi apskritai pasiūlym pranešimo principiniams dalykams pritariu, tačiau turime pagalvoti, kaip bus įgyvendinami kai kurie dalykai ir ar jie tikrai taps geriausia išeitimi pačiam sektoriui. Kitas kalbėtojas - komisija. Na, pirmiausiai norėčiau paaiškinti, kad pasiūlymo tikslas prisidėti prie ES klimato kaitos ir aplinkosaugos politikos įgyvendinimo per mokesčių sutvarkymą energetikos sektorėje. Pirmiausiai, tai aišku, noriu padėkoti pranešėjų už apskritai teigiamą komisijos įvertinimą. Kitas dalykas dėl elektros energijos. Iš tiesų, mūsų pasiūlymo tikslas taikyti naudingą sistemą tiek jūrų, tiek vidaus vandens kelių transportui. Keletas parlamentarų iškėlė štai kokią mintį. Jų nuomonė pasiūlyme nereglamentuojamas aviacijos ir, laivyb, aviacijos ir laivyboje naudojamas kūro apmokestinimo klausimas. Bet šiuo metu egzistuoja visiška išimtis šiuose sritise ir manau, kad šiuo metu tikrai netinkamas laikas teikti pasiūlymą dėl aviacijoje ir laivyboje naudojamo kūro apmokestinimo. Nemanau, kad galima būtų tai daryti ir vienašalių būdu. Jau anksčiau atlikome analizę, kuri parodė, kad vienašališki veiksmai ar Europos lygių veiksmai gal ir padeda sumažinti apskritai taršos lygį, bet neigiamai veikia Europos vežėjų konkurencinės galimybės ir tampa daug sunkiau konkuruoti su tais vežėjais, kurie yra už ES ribų, nes jiems jokie tokie mokestiniai dalykai nerūpi. Ir dėl to komisija numato, kad kai tik tai įsigalios naujoji apmokestinimo sistema energetikos rytyje, komisija parengs ataskaitą, kurioje bus įvertinti visi aspektai. Bet to reikia galvoti apie pasaulinį kontekstą. Nepamirškite, kad ir TVF, ir Pasaulio bankas svarsto šios klausimus, svarsto, kiek reikėtų keisti Čikagos konvenciją, kiek reikėtų keisti tarptautinės jūro organizacijos taisyklės, kurios šiuo metu yra tokios, kokios yra. Todėl, manau, netėjo laikas naujiems pasiūlymams teikti šioje srityje. Dar keletas pastabų. Man atrodo, ponas Kansion pastebėjo, kad neįsivaizduojama, jog automobiliams skirto kūro akcizo dydis dar toliau auks. Noriu pasakyti, kad akcizas didės tik 23 metais, o tuo tarpu valstybėms narėms numatoma prievolė nustatyti tą patį tarifą bet kokiam transporto priemonių naudojamam kūrui. Taigi 12 metų palikta prisitaikyti prie naujos mokesčių sistemos. Ir dar vienas papildomas elementas, nes aš dėja tikriausiai nesu, negaliu visų į visus klausimus atsakyti. Dėl, buvo klausimas dėl atokiųjų ES rajonų, kurie labiausiai nukentės kalbėtojo nuomonę. Turiu pasakyti, kad visgi mūsų pasiūlyme daug veikimo laisvės suteikta valstybėms narėms tvarkyti mokesčių sistemą, atsižvelgti į atskirus elementus savo šalies ypatybės, nustatant mokesčio tarifą. Pane Vals, ar jūs turite ką pasakyti? Klausia pirmininkas. Taip, ačiū. Pirmiausia, tai noriu padėkoti šešėliniam pranešėjui ir komisijai už pateiktas pastabas. Manau, kad Visi parlamento komitetai turėtų kartu dirbti, siekdami kovos su klimato kaita tikslų ir atitinkamai vertindami su šiuo tikslu susijusius teisės aktus. Dabar dėl visų mokesčių. 30 milijonų Europos mokesčių mokėtojų pinigų vyra į transporto sektorį. O aviacijoje yra daug suvartojama labai sėringo mazuto. Perdirbimo įrenginių nėra. Kaip kad jau sakė viena Vokietijos aplinkosangos nevyriausybinė organizacija, tokie laivai, kurie naudoja labai sėringą mazutą, tikrai turi būti uždrausti, nes kai vėjas pučia gyventojams nepalankia kryptimi, faktiškai galima lengvai išmatuoti oro taršą atsiradusią dėl labai siringo mazuto deginimo. Taip pat manau, kad reikėtų daugiau paslaugų perkelti į geležinkelio sektorių. Bet, aišku, mes šiuo atveju nesakome, kad tą problemą reikia spręsti vien tik mokesčių pagalba. Manau, kad Europoje pakankamai yra sėkmingų įvairių sistemų aplinkosaugos rytėje įdėgymo pavyzdžių, na, kad yra apivartiniai taršos leidimai. Ir būtent taršos leidimų sistema, jos plėtota daro nemažą poveikį Europos lygių, todėl tuos mechanizmus turime įgyvendinti siekdami mažinti klimato kaitą ir apsaugoti aplinką. Aišku, tuo tarpu baigėsi mūsų pirmoji diskusija ir padėkoti noriu šią. Na kągi, gal mes pernelyg anksti džiūgaujame apivartinės taršos leidimų sistemos teikiamą naudą, sako pirmininkas ir dar pažiūrėsime. O šiuo atveju pakeitimus teikite iki spalio 21 dienos 12 valandos. Balsuosime transporto komitete lapkričio 22, o ikon komitete kitų metų sausio 24 dieną. Ačiū visiems. Ar komiteto nariai turi kitų klausimų? Jeigu ne, Tai tada kitas mūsų posėdis vyks lapkričio 10 dieną 10 valandą ir taip pat lapkričio 21 dieną 15 valandą. O dabar skelbiu posėdį baigtą. Pirmininkas dėkoja visiems. Ačiū.